Chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion. Euh, au point 1, nous devons adopter l'ordre du. Gerbėmiai kolegos, siūlau pradėti mūsų posėdžią. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Ir noriu pasakyti, kad balsuojant nuo 18 iki 23 darbo tvarkės punkto, balsuosime ryto iš pat labo ryto, pradedant pusę dešimtos nes reikės patvirtinti paraiškas dėl lėšų skirimo iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Ir um, kiti komitetai laukia mūsų balsavimo rezultatų. Dar vienas papildomas klausimas susijęs su fondo lėšų panaudojimu bus nagrinėjamas ir tai bus susijęs su Niderlandais. Jeigu komentarų nebus dėl to, tai tada laikykime, kad darbo tvarkė, projek... E, darbo tvarkė papildyta. Dabar antrasis punktas, e, tiksliau trečiasis, siūlau patvirtinti mūsų praėjusių posėdžių spalio 25, 6 ir lapkričio 8, 9 dienos e, protokolus. Jeigu prieštaraujančių tam nėra ir nebus iki posėdžio pabaigos, tai tada laikysime, kad protokolai yra patvirtinti. Dabar pirmininkės pranešimai norėčiau informuoti, kad tikriausiai nieko nestebins, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi, pirmoji darbo tvarkės dalis baigta. Na, o dabar laukiame kol kas ministrės, kuri neturėtų vėluoti. Chers collègues, je vous propose de, de reprendre euh, nos travaux. Mėly kolegos, siūlau dabar tęsti darbą, kaip kad ir buvo numatyta. Tai mm, dabar posėdėje dalyvaus ponia Žuel Milkė, tai yra užimtumo lygybės reikalų ministrė. Ji pristatys Belgijos e, pirmininkavimo rezultatus. Suklyda pirmininkė pasakė Prancūzijos. su ministre Onkelings bus e, neoficialus susitikimas po EPSCO tarybos e, gruodžio 6 ir 7 dieną. Dienomis tiesiog tiksliau. E, šis posėdis dviejų dalių bus pirmiausia, tiksliau pasisa, ministras pasisakymas bus dviejų dalių. Pirmiausia, bus kalbama apie tuos klausimus, kurie buvo nagrinėjami pirmininkaujant Belgijai. Na, o po to kalbėsime apie ekonominio valdymo paketą bei kaip tai yra susijęs su EPSCO ir ECOFINu. Gerbiama ministrė, ilgiau laiko nebetemsiu, prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė, kad mane pakvietėte tam, kad pristatyčiau rezultatus pirmininkiausios Belgijos, nepaisant to, kad mums dar mėnuo liko. jau galime kai kuriuos rezultatus ir pristatyti dabar. Liepos mėnesį jūsų kvietimu dalyvavau posėdėje, pristačiau bendruosius tikslus. Mūsų tikslai užimtumo srityje dviejų pobūdžių yra. Pirmiausia, užimtumo politika bei didieji jos tikslai. Na ir kita sritis būtų, apie ką kalbėsime vėliau, tai yra ekonominis valdymas. Užimtumas turėtų būti prioritetas makroekonomikos politikoje. Užimtumas turėtų būti labai svarbus ir visame ekonominės stebėsenos e, mechanizme. Taip ir buvo padaryta. Užimtumo politikoje norėjome dirbti su dviem didžiausiais, e, svarbiausiais tikslais e, - ilgalaikiais bei vidutinės trukmės laikotarpio. Tai yra susiję su vadinamąją žaliają klimato revoliucija ir demografiniais pokyčiais. Taigi mūsų pirmininkavimo yra du prioritetai - žaliosios darbo vietos bei demografinis iššūkis. Uh, kuris yra susijęs su ilgesniu darbo stažu, su darbo rinka, su paslaugų sektoriaus e, darbo vietomis visą tai aišku susiję yra ir su gyvenimo trukmės ilgėjimu. Mes jau sakėme, kad dirbsime e, su darbuotojų lygybės klausimų bei užimtumo politikos išorės e, segmentas labai svarbus. Restruktūrizavimas, perkelimai taip pat yra labai svarbus. E, tai yra susijęs su keletu teisės aktų. Dabar pabandysiu paaiškinti, kasgi buvo nuveikta mums pirmininkaujant. Pirmiausia, Europos užimtumo strategija. 2020 metų strategija, e, ekonominis valdymas, bet apie tai dar pakalbėsiu vėliau. Taigi, užimtumo gairės buvo patvirtintos spalio mėnesį. Tai yra susiję su vadinamąją žaliąją ekonomiką, vadinamosiomis žaliosiomis darbo vietomis, su demografiniu e, šoku teisės aktų šioje srityje labai daug parengta nėra, bet šiek tiek jų yra. Dabar Europos užimtumo strategija, kaip tai yra susijęs su 2020 strategija ir ekonominiu valdymu. Suprantame, kad užimtumas turi būti ekonominio augimo pagrindu, kai tai yra susijęs su 2020 strategija. Tai yra ne vien tik tai ekonominio augimo strategija, bet tai yra ta strategija, kuri kūrė ir darbo vietas. Tai yra atspindėta ir pačiame pavadinime. Tikslas mūsų būtų iki 2020 metų pasiekti 75 procentų užimtumą Ir didžioji dalis gairių, aišku, yra susijusios su šiuo tikslu, užimtumo gairias aš čia turiu galvoje. Bet lygiai taip pat ekonominės gairias yra su tuo susijusios. Tikslai pasiekti reikalingas ekonominis valdymas. Jis galėtų veiksmingai užimtumo politiką čia integruoti į šią sritį. Neformali taryba Liepos mėnesį vyko šiuo klausimu. Valstybės narės buvo informuotos apie užimtumo svarbą naujoje ekonominėje valdysenoje. Užimtumo politika yra svarbiausia makro ekonomikos e, sritis. Todėl apie tai nekalbėti, kai kalbame apie, ekonomi, apie priežiūrą, apie stebėseną, tai būtų buvę tikriausiai didelė klaida. Panas Van Rompai neformalios tarybos metu apie tai daug kalbėjo. E, Pirmininkaujantį valstybę parengė taip pat ir dokumentą šiuo klausimu EPSCO taryboje buvo patvirtintas šis dokumentas. 148 straipsnio laikymasis Europos semestro metu, užimtumo svarba, visa tai yra šiame dokumente pristatyta. Tiesą sakant, nelaukime tokių rezultatų, bet e, galiausiai vienbalsiai šioms išvadoms buvo pritarta dėl ekonominio valdymo užimtumo, tiek kiek tai yra susijęs su užimtumo sritimi. Na, o šiek tiek susidūrėme su sunkumais tam, kad bent jau būtų apie tai užsiminta spalio mėnesio tarybos išvadose. Manau, kad apie tai dar ir jūs kalbėsite, ir mes apie tai dar kalbėsime. Tai yra tikrai Belgijos pirmininkavimo prioritetas visą tai, ką pristačiau. Dabar um, kita, kitas dalykas - užimtumo politikos sritis. Bet pirmiausia, užimtumo gairės buvo patvirtintos spalio 21 dieną taryboje. Labai svarbu buvo pasiūsti šią žinią. Europos parlamentas pagal Lisabono sutartį įgyjo naują vaidmenį. Mes visiškai nesistengėme čia formalių pareiš, formaliais pareiškimais apsiriboti. Uh, bendradarbiavime su parlamentu ir dėkojame šiam komitetui, jo nariams už glaudų bendradarbiavimą. Labai gerai, kad sugebėjome apsiriboti konstruktyviais pakeitimais, kurie galiausiai buvo įtraukti į, į tekstą. Pakeitimai buvo tikrai geri, ir na, to tekstas tikrai patobulėjo, tik tai patobulėjo. Manau, kad institucinė prasme vėlgi labai gerai šitaip dirbti yra. Taigi, e, su pakeitimais tekstas buvo patvirtintas taryboje. Pakeitimai buvo susiję su lyčių lygybė, su produktyvumu, su socialinė sanglauda. Uh, su mažomis vidutinėmis įmonėmis, su oriu darbu, su jaunimo užimtumu, vaikų priežiūra. Jūs, parlamento atstovai, traukite nacionalinius tikslus, kas yra tikrai labai svarbu užimtumo politikoje, labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės sanglaudos politika, sektoriniai fondai bei ryšys su ekonominė valdysena. Vėlgi jūsų dėka buvo įtraukta čia tai. Taigi užimtumo gairės buvo patvirtintos. Dabar kitas dar klausimas yra klimato ir, ir demografinis iššūkiai. Dabar klimato iššūkis bei darbo rinka. Europos parlamente buvo tikrai puikus darbas atliktas. Mes norėjome čia suformuoti aiškę žinę Europos lygių bei valstybių narių lygių žaliųjų darbo vietų kiek tai yra susijęs su žaliosiomis darbo vietomis. Mes tam teikiame didžiausią svarbą. Pamatysite, kad e, rodikliai e, ekonominės valdysenos taipogi yra susiję su tuo mūsų prašymu. Imko parengė e, kriterijų sąrašą, kaip jais remiantis galima būtų nuspręsti, ar darbo vietos yra vadinamos žalios, ekologiškos ar, ar ne, kaip galima būtų to pasiekti. Ir ar keičiasi situacija darbo rinkose. E, rodikliai buvo tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai. Remiantis e, ponios Šroder pasiūlymais, pakeitimais, mes rugsėjo pabaigoje apie tai kalbėjome ministrų konferenciją Mm, konferencijoje mm, buvo labai daug įdomios informacijos išsakyta ir išgirsta. Imko nuomonės šia, šia prasme buvo labai svarbios, lygiai taip pat kaip ir kitų e, tarptautinių organizacijų nuomonės. Ir būtent visą šią informaciją remiantis parengėme išvadas, kurios pirmadienį apsko taryboje e, turėtų būti patvirtintos, tai yra gruodžio 6 dieną. Šiuose išvadose komisija bei valstybės narės yra kviečiamos e, kurti labiau ekologišką žalėją ekonomiką, skatinti testinį mokymą, imtis naujų sektorinių iniciatyvų, užbėgti įvykiams už akių kartu su socialiniais e, partneriais, bandyti pasirenkti ateičiai, bandyti reikėtų atitikti naujiems poreikiams, bandyti parengti kompetencijų bei profesijų tipus. Komisija turėtų tai parengti. Remiantis kriterijais e, reikėtų pabandyti išmatuoti valstybių narių pažangą išvadose didelis dėmesys skiriamas darbo biržams, dėmesys skiriamas taip pat socialiniams partneriams, kaip su jais reikėtų dirbti. Mažoms vidutinėms įmonėms yra skiriamos kai kurios nuostatos. Sveikata ir sauga darbuotojų gali kelti problemų ta prasme, kad tai yra naujo pobūdžio darbo vietos. Dažnai joms reikalingos yra labai techninės e, žinios, e, gebėjimai. Dažnai e, vyrai yra pasirengę tokius darbus dirbti, nereikėtų čia, kad moteris nuo to nukentėtų, taigi įtraukėme čia ir lyčių aspektą. Visam tam reikalinga atitinkama e, mokesčių skatinimo, skatinimo politika. Jeigu mes norime mažai CO2 išskiriančios ekonomikos, tai reikia tai skatinti ir mokestinėmis priemonėmis. Svarbus vaidmuo čia turėtų būti skiriamas e, europiniams lėšams be abejo. Tai štai bendrais bruožais būtų tai, ką mes pristatysime pirmadienio taryboje. Strategija turėtų būti parengta, patvirtinta visiems 2011 metams. Dabar kitas mūsų laukiantis iššūkis tai yra demografinis iššūkis. Šiuo klausimu vėlgi yra nustatyti prioritetai Svarbiausia čia būtų pagyvenusių asmenų dalyvavimas e, darbo rinkoje bei paslaugų pagyvenusiems asmenims e, sektoriaus plėtimas. Kas dėl pagyvenusių asmenų užimtumo? reikalingas yra integruotas požiūris, reikalinga yra dirbti su darbo sąlygomis, gerinti jas ir ne vien tik tai karjeros, profesinės karjeros pabaigoje, bet visų profesinės karjeros laikotarpiu, nes tai yra labai svarbu tam, kad asmenų sveikata, sveikatos būklė gera būtų. Reikėtų taip pat e, nepamiršti ir 45-50 e, e, metų visuomenės grupės užimtumo. Dabar kas dėl paslaugų, socialinių paslaugų asmeniui buvo konferencijų šiuo klausimu surinkta Madride. Tai Madride buvo daug apie tai kalbėta. E, Prioritetai turėtų būti teikiami sveikatos priežiūrai, atlyginimams, atlyginimų stabilumui, darbo valandoms, darbo vietų stabilumui. Lyčių lygybė taipogi turėtų būti užtikrinama. Reikėtų bandyti paslaugų srityje užbėgti už akių naujiesiams poreikiams, e, reikėtų atitinkamai pritaikyti švietimo, mokymo politikas, parengti veiksmų planus, valstybės narės turėtų tai padaryti remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais bei naudojantis Europos socialinio fondo lėšomis. Kokiusgi būtų išvados, kurias mes e, žadame padaryti? Jos, aišku, bus e, padary... patvirtintos gruodžio 6 dieną. Pirmiausia, tai būtų vyrų moterų lygybė, atlyginimų vienodumo užtikrinimas, tai yra užimtumo bei lyčių lygybės politikos sritis. Na ir čia yra parengtos gana konkrečios išvados šioje srityje. Tai nėra vien tik tai susijęs su komisijos darbu. Komisija yra parengusi savo gairias susijusias su lyčių lygybė. Reikėtų nuolat atnaujinti šias gairias, reikėtų kriterijus naujus, rodiklius įtraukti. rodikliai, tokie kaip, pavyzdžiui, šeiminis statusas, taipogi labai svarbus yra. Tai yra, ar asmo yra vedęs, ar nevedęs, ar turi vaikų, ar ne. Visą tai yra susiję su neligybių mažinimu užimtumo srityje. Atlyginimų skirtumų mažinimas valstybėse narėse galėtų būti padarytas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Nacionaliniai reformų planai e, turėtų būti pateikti kasmet po Velykų maždaug tokiu laikotarpiu valstybėse narėse. Lyčių moterų ir vyrų lygybė galbūt mažiau svarbi šiam komitetui negu kad uh, atlyginimų vienodumo užtikrinimas. Na ir dar kitas dalykas - darbo vietų užimtumo kokybė, flexicurity, lankstus saugumas. Su Eurofons lėšomis galima būtų čia dirbti ir e, čia esame parengę rekomendacijų šioje srityje, kokios turi būti geros darbo sąlygos, psichosocialinis e, spaudimas daromas darbuotojams darbe yra svarbi tema, šeiminio ar profesinio gyvenimo derinimas būtų kitas svarbus klausimas. Ypač didelį dėmesį reikėtų skirti socialinių politikų išorės aspektams, ypač užimtumo politikos išorės aspektams. Mes dabar apie užimtumo politiką kalbame Europos kontekste, bet e, kiek tai yra susijęs su tarptautiniu valdymu arba valdysena, reikėtų taipogi pabandyti įsivaizduoti, koks yra svarbus užimtumo vaidmuo Čia taipogi padarėme išvadas. Tartautinės darbo organizacijos e, rekomendacijomis rėmėmis. Kartu su TDO buvome surengę konferenciją. Europos Sąjunga e, didžiame dvidešimtuke arba ekonominio bendradarbiavimo organizacijose turėtų vienu balsu kalbėti ir ginti oraus darbo principą. Kartu su didžiam dvidešimtukui pirmininkaujančia Prancūzija daug dirbame. Pagaidaujame, kad prieš e, didžiojo dvidešimtuko susitikimus būtų užimtumo ministrų susitikimas rengiamas. Toks būtų mūsų pasiūlymas. Regioniniai dialogai, strateginės partnerystės turėtų būti organizuojamos. Nepaisant e, politinių uh, kliūčių mums pavyko Viduržėmė jūros regiono valstybių užimtumo ministrų susitikimą surenkti. Būtent šiame regione reikėtų tobulinti užimtumo politiką. Gruodžio 13-14 dieną ASEM susitikimas turėtų įvykti. Tai tokie būtų mūsų prioritetai, kiek tai yra susijęs su užimtumo politika. Dabar teisėkuros procesas. Na, ko gero, čia rezultatai nėra tokie ambicingi, nepaisant to, kad norėjome padaryti daugiau susidūrėme su motinystės direktyva, kas mums šiek tiek sumaišė visas kortas. Europos parlamente vyko dėl šio dokumento balsavimas. Buvo nesutarta dėl motinystės atostogų savaičių, e, kokiu pagrindu turėtų būti išmokos apskaičiuojamos Lygiai taip pat tėvystės e, dviejų savaičių atostogų pasiūlymas buvo e, pateiktas, mes jį palaikome, tačiau atrodo, kad dėl biudžetinių priežasčių, dėl ekonominių sunkumų valstybės narės nėra taip palankiai nusiteikusios. Valstybės narės baiminasi, kad tokia direktyva joms per brangiai kainuotų. Nepaisant to, manau, kad turime bandyti eiti toliau, dirbti toliau ir bandyti šį pasiūlymą patvirtinti. Kol kas dar momentas tam nėra tinkamas, bet mes bent jau stengiamės tai padaryti. Pirmadienį EPSCO taryboje vyks diskusijos, jų metu bus iškelti konkretus klausimai. Ir iš šių diskusijų šių diskusijų metu išsakytą informaciją remiantis, pirmininkaujantį valstybę parengs rezultatus, gairias. Ir 2011 metais, aišku, vykdant dialogą su parlamentu, bandysime išvadas parengti. Šiame dokumente bent jau reikėtų pasižiūrėti, panagrinėti tai, kas jau yra pasiekta. Jeigu įmanoma, aišku, reikėtų bandyti ir ambicingesnių tikslų siekti. Susisiekėme su pone Estrela. Tikslai yra pasiekiami, Tik tai tiek, kad gal juos reikėtų e, laikę e, toliau išdėstyti galbūt e, po 2020 metų, šiek tiek vėliau negu kad mes manėme. Taigi tarybos metu užduosime, kaip manoma, konkretesnius klausimus tam, kad kompromisinį pasiūlymą paliktume ateityje pirmininkausiančiams valstybėms. Dabar lyčių lygybės direktyva čia tikriausiai su jumis tiesiogiai tai nesusiję yra. Dėl e, užimtumo ši klausimų, ši direktyva taipogi yra įstrigusi, bent jau šiuo metu. Kas dėl diskriminavimo susijusio su būstu ir su finansinėmis paslaugomis, bandėme išjudinti bent šiuose srityse darbą Ekonominė migracija nėra tiesioginė komiteto kompetencija, tačiau norėjau šiek tiek pateikti informacijos apie tris ekonominė, su ekonominė migracija susijusias direktyvas. Šiuo metu yra kalbame apie ICT ir sezoninių darbuotojų direktyvas. Vienas susitikimas šiuo klausimu jau įvyko, kitas susitikimas dar vyks gruodžio viduryje. Tikimės, kad pirmingiaujantį valstybę šiais klausimais savo darbą baigs ir kad šio klausimo nagrinėjimas bus pabaigtas. Tai štai tokios, tokie būtų bendrais bruožais mūsų pirmininkavimo rezultatai. Ačiū poniai ministrai. Ačiū už labai konstruktyvų bendradarbiavimą su parlamentu, su šiuo komitetu. Ko gero, pirmą kartą yra parengiamos tokios užimtumo gairės, kurios atspindi mūsų diskusijas, mums rūpimus klausimus. Tai yra svarbus žingsnis tiek tarybai, tiek parlamentui. Manau, kad dar ateityje bus progos apie tai pakalbėti, tai yra kaip dirbsime toliau remiantį šią pirmąją sėkmę. Jūs e, kalbėjote apie išorės dimenciją, kokia ji yra svarbi. Šiame komitete yra rengiamas pranešimas. Kolega Richard Falbr rengė šį pranešimą. mums labai svarbu, kad socialiniai klausimai būtų atitinkamai pagal jų svarbą įtraukiami į e, dėrybas dėl priekybinių sustarimų, į PPO susitikimus. Labai gerai būtų, jeigu prieš didžiojo dvidešimtuko susitikimus būtų rengiami socialinių, ir užimtumo, socialinių reikalų ir užimtumo reikalų ministrų susitikimai. Ši patirtis tikrai būtų įdomi. Tam tikrai pritarėme. Mūsų komiteto delegacija vyks į Niujorką. Kovos su skurdu dieną Jums tikriausiai taipogi tai rūpi. Turiu jau susirašusi ilgą sąrašą kalbėtojų. Dviems kolegoms kas kartą suteiksiu žodį. Ponas Tomas Mann ir po to ponas Aleksandras Arkas. Ähm, Ačiū. Iš tiesų, Belgija pirmininkavimo laikotarpiu patiko šiokių tokių problemų dėl to, kad jos pačios vyriausybė buvo sunkiai firmuojama. Tačiau noriu išsakyti dvi pastabas. Pirmiausia, kodėl valstybėms narėms taip yra sudėtinga susitvarkyti su kvotomis. Jūs sakėte, kad reikia svarstyti rodiklius, galima įvesti naujus rodiklius užimtumo, jeigu valstybės narės to pageidauja. Bet kodėl jūsų galva taip yra sudėtinga valstybėms narėms susidoroti su kvotomis. Ar jūs manote, taip yra dėl to, kad valstybių narių nuomonė Europos Sąjunga pernelyg kišasi į jų suverenės sritis Bet nemanau, kad šiuo atveju pakenkiama subsidiarumo principui. Aš manau, kad reikėtų susitarti dėl bendrųjų tokių standartų ir tai būtų jau žingsnis į priekį. Dabar, kai skaitome strategiją Europa 2020, ten kalbama apie skurdo mažinimą, apie socialinės atskirties mažinimą, taip pat minima ir tai, kad reikia kovoti su tokiu reiškiniu kaip ankstyvas mokymosi procesų mokykloje nutraukimas, netgi duodami skaičiai. Ir būtų labai įdomu, ką šiuo klausimu mano parlamentas ir kiek tai yra susijęs su kitomis problemomis, nes, pavyzdžiui, parlamentas tikrai užimtumo srityje, ekologiškesnių darbo vietų kūrimo srityje išreiškė pritarimą pirmininkaujančiai valstybei. Dar vienas dalykas tai yra kartų solidarumas ir teisingas pasiskirsimas tarp kartų. Ir jūs manote, kad parlamentas galėtų šio klausimu priimti atskirą rezoliuciją. O galbūt tiesiog mes turėtume patvirtinti komisijos poziciją ir tai tokiu būdu būtų galima geriau susikalbėti su taryba, nes taryba galbūt galvoja, kad Europos parlamento rezoliucijos yra nieko vertos. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte visus šitos teiginius. Ponas Sebukas. Cerkas, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad labai malonu buvo klausytis ministrės Milkei ir e, buvau maloniai nustebintas to fakto, kad parlamentas, kaip minėjo ministrė, įsiklausė, atsižvelgė į parlamento nuomonę ir užimtumo srityje, ir darbo rinkos formavimo srityje, taip pat prisidėjo svarstant neigiamas demografinės tendencijas. Nebejotinai. Valstybės narės turi priimti ir skubius sprendimus įvairių problemų ir kartais kyla pavojus, jog visiems jūsų kūruojamiems klausimams tokiu būdu gali kilti pavojus. Jie tiesiog gali būti užmiršti. Jūs pirmininkavote per pusmetį, per kurį tęsiasi pati sudėtingiausia ekonominė padėtis Europoje. Ir nebejotinė daugiausia dirbate su valstybinės nerimis, bet ar jūs esate pasirengę pripažinti, kad Europos parlamentas taip pat yra teisė kūros institucija? Mes dabar nekalbame apie federalinę Europą, nes Europa, kokia jį egzistuoja dabar, yra piliečių Europa. O problema ta, kad per jūsų posėdžius paprastai po diskusijų nėra rezultato. O parlamento indėlis tiesiog ignoruojamas. Bent man susidaro toks įspūdis. Taip pažengta migracijos klausimų sprendimo srityje, bendro leidimo išdavimo srityje šiuose srityse mes pasiekėme pažangos, bet manau, kad reikėtų dirbti toliau. Aš manau, kad taryba privalo pripažinti, jog, kai kalbame apie individų teisės, negalima leisti nukrypstančių nuostatų ir niekas nepateisina išimčių. Visi yra Europos piliečiai. Ir nepriklausomai nuo to, kam tos išimtis yra skiriamos, jos nėra pateisinamos, ar tai būtų bažnyčia, ar tai jaunimas, ar dar kažkas tai. Bet labai dažnai situacija tokia, kad mes neturime pasirinkimo. Taryba, mano galva, nebegali ateityje elgtis taip, kaip iki šiol su parlamento pasiūlymais. O tai yra tiesiog nekreipti į juos dėmesio. Ir aišku, daug, didelis darbas laukia ateityje ir jūs minėjote, bet daugelis, dėl daugelio tų pasiūlymų bus kalbama tik abstrakčiai. Kągi, dar yra norinčių pasisakyti, aš to sąrašo pakol kas neuždarysiu. Pana Šriutitera. Ačiū, noriu padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už visą tą atliktą darbą. Mes labai neblogai dirbome kartu ir turime sukaupę geros patirties, kuriant ekologiškesnės darbo vietas, kovojant su neigiamomis demografinėmis tendencijomis ir sprendžiant tas nelengvas problemas sritise, kuriuose jūs norite pasiekti pažangos. Aišku, dėl ideologinių priežasčių mes žinome, kad yra keletas valstybių narių, kurios užima absoliučiai priešišką poziciją, bet daugelis imasi darbo ir deda daug pastangų, kad pažengtume į priekį. Malonu svarstyti jūsų iniciatyvas parlamente, mes daugam labai pritarėme, tačiau aišku ne viskam. Bet man malonu pažymėti, kad daugam buvo pritarta. Aišku, norėčiau, kad už parlamento sienų būtų plačiau žinoma, koks yra mūsų didelis. Nes svarbu šaiškinti, ar mes tik tai dirbame tam, kad kažkas atsirastų popieriuje, ar tikrai tai keis gyvenimą už mūsų diskusijų salių ribų. Ir nebejoju, kad išvados, kurias tvirtins ministrai, jos galios ir toliau. Jas perims kitos pirmininkaujančios šalis ir tos išvados turėtų tarnauti žmonėms. Bet kaip Jūs manote, ar taip įvyks? O galbūt tiesiog bus labai nenoriai vadovaujamasi praktinėme gyvenime tokiais išvadomis. Ir mes, kaip parlamentas, gal galėtume ko nors padėti, tik nežinome kaip. Jeigu jūs pasakytumėt, būtų malonu tai išgirsti. Pane Malkiai. Ačiū už klausimus. Atsakysiu ponui Manui. Taip, tikrai valstybės narės e, bijo intervencionizmo, kišimosi į nacionalinę politiką. Na, o veiksmingumo prasme reikėtų nusistatyti tikslą su rodikliais, kriterijais, su konkrečiais skaičiais ir nuo to tikrai, tikrai visi išloš. Nepaisant to, tikrai žinau, kad yra tam tikrų būkštavimų užimtumo, socialinės politikos srityje, visi bijo pernelyg didelių prievolių. Aišku, tai yra susiję su ekonominiu valdymu. Šios diskusijos yra tarpusavėje susijusios. Baiminamasi kad ES imsis per nelik didelio vaidmens e, ekonominės priežaros srityje. Dabar dėl demografinio iššūkio ir ekologinių darbo vietų. vietų. Pasakysiu, kad e, savo išvadose taip pat minime ir jūsų rezoliuciją, jie taip pat reimiamis. Atsakysiu poniai Šrioder. Niekada nežinome, kaip ten bus su tomis išvadomis. Mes nenorėjome e, kažkokių tai e, bendrų frazių, bendrų pasvarstymų išvadose, norėjome konkrečių išvadų, rėmėme štai, tarkime, jūsų rezoliuciją e, konkrečiais dalykais. Ir dirbsime taip pat kartu ir su jūsų komitetu, rengdami žaliųjų darbo vietos strategiją. prioritetai turėtų būti veiksmingai įtraukti prie rodiklių. Mūsų tvirtinamomis, tvirtinamos priemonės yra užimtumo srities priemonės kartu su jūsų komitetu. Čia dirbsime. Tikimės, kad makroekonominės valdysenos metu, Europos semestro metu tiksliau, taip pat atitinkamas vaidmuo tam bus skirtas. Ne tik ekologinių darbo e, vietų rodiklius naudos užimtumo komitetas bus vertinama situacija, pažanga vertinama jais remintis, bus žiūrima, ar valstybės narės e, eina į priekį ar ne. Pirmadienį bus EMKO parengtas dokumentas patvirtintas darbo rinkos e, dalyvių apžvalga bus e, patvirtinta, ypač kiek tai yra susiję su tais asmenimis, kurie yra vyresni nei 50 metų. 50 metų. Dabar dėl to, ką sakė ponas Sarka. Taip, tikrai. Čia reikia keisti žmonių mentalitetą. Lygiai taip pat reikėtų keisti galbūt ryšius e, tarp parlamento ir tarybos darbo pobūdį. Ir kas dėl motinystės e, direktyvos, mes negalime juk ignoruoti parlamento nuomonės 400 e, tūkstančių piliečių balsų. Mes negalime dabar atidėti, mes negalime priimti dokumento, patvirtinti jo, jeigu tokia svarbi institucija tam nepritarė. Negalime to ignoruoti, reikia bandyti dirbti, dirbti su parlamentu kaip su partneriais, bandyti ieškoti sprendimo, pakeitimus teikti. Bent jau mes taip, belgai galvojame, na, mes vyriausybinė prasme galbūt šiek tiek neįprastoje buvome situacijoje, tačiau kita vertus viskas labai puikiai praėjo. Buvo bendradarbiaujama pagal Lisabonos sutarties nuostatas. Dėl darbo leidimų, dėl ekologinių darbo vietų buvo puikiai padirbėta. Nežinau, kaip ten ministerijos tarnybos toliau užsim šio darbo, bet aš bent jau asmeniškai galiu Jums pažadėti, kad tikrai mums šis klausimas rūpi. Pirmininkė, mums liko 40 minučių ir šeši asmenys iš viso yra paprašę žodžio. Prašysiu kolegų kalbėti kaip įmanoma trumpiau, kad liktų dar ir kitam klausimui laiko. Pone Grunijo, po to ponas Ory. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama ministrė. Pirmiausia, klausimas būtų dėl Europos socialinio fondo. Kaip e, numatote skirti daugiau svarbos, kaip, kaip numatote dirbti, kad jis taptų labiau matomu? Dėl seniorų užimtumo, ką esate numatę? Uh, dėl darbo saugos ir sveikatos sąlygų, nes jeigu pratesime užimtumo trukmę, tai bus e, daugiau nelaimingų atsitikimų darbe su darbu susijusiams lygomis, reikėtų galbūt e, nuo pat karjeros pradžios čia už, užsibriežti, dirbti, gerinti sąlygas. Uh, Na ir trečiasis klausimas - motinystės direktyva. Mes pasisakėme už 18 savaičių su daliniu apmokėjimu, na, o jūs pasisakote už tai, kad moteriams būtų teikiama pagalba vaikų priežiūros srityje. Manau, kad tai yra tikrai neblogas pasiūlymas. Na ir lygiai taip pat, kai tai yra susijęs su įvaikinimu, turi būti numatomos tam tikros motinystės atostogos, kaip kad buvo dėl to balsuota. Ponas Ory, o po to ponė Lina. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Ir norėčiau priminti pačią pradžią Belgijos pirmininkavimo. Iš tiesų puikiai tuomet sekėsi dirbti šiomis temomis. Atsižvelgėte į parlamento pasiūlymus, mus tai labai džiugina. Tikiuosi, kad ir kita pirmininkaujantį valstybę dirbs lygiai taip pat šiomis temomis. Dėl to, ką sakėte, ponė ministrė, visos temos labai svarbios. kol kas dar nematėme nacionalinių reformų programų ir jų rezultato. Tai įdomu būtų sužinoti, ar taryboje yra dėl to bendras sutarimas. Manau, jog pirmininkaujantį Belgiją yra gavusi pirmąjį projektą reformų programų. Įdomu, ką galvojate apie E, vadinama e, flexicurity ir 40-mečio, 50-mečio perkvalifikavimą. Labai įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę šiomis temomis. Dėkui. Kézőjelbetéve intézményeket hozunk létre, mik csak hagyományá válhat, de mindenféleképpen pozitív. E, manau, kad labai dažnai institucijos, kurios yra atsakingos už užimtumą, bendradarbiauja, tai teigiama tendencija. Ir e, teigiama tai, jo galima užsakyti studijas, e, giliau panagrinėti e, šios klausimus. Pirmininkausianti Vengrija laukia tų tyrimų rezultatų ir jums klausimas bus toks, kaip jūs kartu rengėtės su pirmininkausiančia Vengrija tam, kad pažanga būtų galima ateityje. Pane Lin. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų bendradarbiavimas e, nuo jūsų primkamų pradžios labai buvo naudingas. Dėl elektromagnetinių e, laukų direktyvos žinau, kad pasiūlymas turėtų būti parengtas kovą. E, labai įdomu, kokia jūsų nuomonė būtų dėl magnetinio rezonanso neįtraukimo, dėl darbo laiko direktyvas parlamente buvo balsuota nežymių balsų e, skirtumų ir jei pažvelgtumėm į e, ekonominę realybę, e, tai suvoktumėm, kad tai nepasiekiama yra kovos su diskriminacija ir lygių teisų direktyva. Galbūt galėtumėt pasakyti, e, ar taryboje jau galima sutarimo šio klausimo. Kiekvieną kartą klausimą tą keliu, bet žinote, kad tai yra labai svarbu. Ir mes siekiame, kad to šalis, kurios blokuoja šitą teisės aktą, nutrauktų savo blokavimą. Um, uh, uh, very... Neturinin Ačiū už platų pristatymą ir turėčiau konkretų klausimą dėl jaunimo užimtumo. Tai viena iš temų nagrinėjamų pirmininkančių valstybių trijulės um, Ispanijos jūsų ir Vengrijos. Komisija paskelbė komunikatą Es strategija 2020, jaunimas judantis į priekį ir ten siūloma na, tarybai pateikti rekomendaciją dėl jaunimo garantijų. Ta garantija reikštų, kad jaunimas negali likti be darbo daugiau negu keturis mėnesius, neturėtų likti be išsilavinimo ir be darbo. Mes Žinome, kad rekomendacija svarbi, labai svarbu įtraukti jaunimą yra, kad jie neliktų neužimti. Tad norėčiau paklausti, ar yra tikimybė, kad jūs arba Vengrija pateiktų tokią tarybos rekomendaciją, kaip siūlė mūsų komitetas ar kaip siūlė komisija, nes tai būtų naudinga visai Europai. Pane Blinkevičiūtė. Dėkuoju, ponė ministrė, už pristatytus nuveiktus e, darbus. Ir iš tiesų, manau, kad mes visai neblogai pirmininkavom e, e, bendradarbiavimą, ypatingai e, užimtumo srityje. Džiaugiuosi, kad į Europos parlamento siūlymus E, buvo atsižvelgta, ko gero ne, ne į visus, taip niekada ir nevyksta. Tačiau aš noriu atkreipti tokį dėmesį, kurio ir mano kolegos, kai kurie kalbėjo, e, kad vis dėlto kaip pirmininkaujanti valstybė, matyt, reikėtų daugiau dėmesio skirti vyresnio amžiaus žmonių užimtumui ir tam reikalingos konkrečios priemonės. Nes jeigu mes kalbame apie pensinio amžiaus pailginimą, vadinasi, apie ilgesnį darbuotojų išlaikymą e, darbo rinkoje, mes turim turėti ir konkrečias priemonės, kaip tie žmonės galės įsitvirtinti darbo rinkoje, ar tai nekenks jų sveikatą, ar jie iš tikrųjų galės dirbti iki pakankamai ilgamžiaus. Antras dalykas. Na, e, iš tiesų Realybė yra tokia, kad 8-9 procentai e, dirbančių žmonių gyvena skurde, Nes tų atlyginimų, kurių gauna, nepakanka tam, kad galėtų išbristi iš uh, skurdo. Sakykit, kokia būtų jūsų kaip pirmininkaujančios valstybės nuomonė ir kokių rezultatų e, jau yra gal pasiekta dėl mūsų parlamento pasiūlymo dėl minimalių uh, pajamų direktyvos, nes iš tikrųjų kitokiu atveju mes, matyt, skurdo negalėsim uh, įveikti. Ir dar ne pirmą kartą tos pačios išvados, gerai, pirmininkė, tai baigiu, ne pirmą kartą tos pačios išvados, kad moterų ir vyrų atlyginimai labai skiriasi. Ar jūs pati realiai tikite, kad jeigu vėl e, sekančią savaitę ministrų taryboje patvirtinsit tas išvadas, kad kas nors pasikeis? Nes metai iš metų situacija ta pati, kada vyrų ir moterų atlyginimai smarkiai skiriasi. Ačiū. Madam Kunz. Thank you very much <clears throat> and thank you uh, for Ačiū. Ačiū už jūsų ataskaitą. Ir tikrai jūsų pasiekimai labai įspūdingi, juolab, kad dar lieka vienas darbo mėnuo. Taip, krizė nesibaigė ir nebejotinai krizės socialinės pasiekmes yra labai rimtos. Ir noriu jūsų paklausti, kaip jūs ketinate perduoti darbus ateityje pirmininkaujančiai Vengrijai, žinant, kad pati Vengrija yra labai sudėtingoje ekonominėje situacijoje ir kad jai reiks spręsti ne tik tai savo nacionalinės problemas, bet taip pat ir spręsti visus šios svarbius klausimus. Ačiū. Pabandysiu trumpai atsakyti dėl Europos socialinio fondo. Kiek tai yra susijęs su vyresniais nei 50 metų asmenimis, žaliausiamis darbo vietomis. Turime parengę specialiasias nuostatas. Socialinis fondas turėtų finansuoti būtent šių sričių politikos projektus. Seniorų užimtumas, sveikatos ir saugos klausimas atsakysiu. Taip, tai yra viena iš svarbiausių rekomendacijų. Ne vien tik tai dabar žmonės ilgiau dirbs, ilgiau negu kad 50 metų, tarkime, vyresni. Nereikėtų pamiršti, kad gali būti darbo pobūdis ir keičiamas nuo vyresnio amžiaus. Tačiau jau nuo pat karjeros pradžios turėtų sudaromos būti optimalios darbo sąlygos tam, kad vyresniniai 50 metų asmenys galėtų kaip man ilgiau dirbti. Motinystės atostogos visiškai pritariu, kad čia reikėtų ir įvaikinimo atvejus įtraukti, bei vaikų e, saugojimo priežiūros e, klausimus. Klausimų polemikos yra nemažai. Mums taip pat tai labai rūpi. Dabar dėl pono, pono Ory klausimo. Mes tikrai glaudžiai visas trejetas dirbome tiek su vengrais, tiek su ispanais. Ilgus mėnesius posėdžiavome dar prieš Ispanijai pirmininkaujant. Bandėme koordinuoti projektus, bandėme pažinti vieni kitus, nepaisant to, kad vyriausybės keičiasi. Ir bandėme užtikrinti testimnumą, numatyti gairias. Manau, kad pirmininkaujanti Vengrija tikrai perims mūsų darbą ir aišku, mes kaip įmanoma ir kaip galėdami jiems padėsime. Nacionaliniai e, reformų planai, jie kaip tik dabar yra teikiami, sakykime taip, kad terminų bent jau labai labai stropiai nėra laikomasi. Dabar dėl magnetinio rezonanso laukiame kol kas atsakymą iš komisijos. Ko gero, pirmininkaujant Vengrijai apie tai bus kalbama. Motinystės atostogų srityje galbūt ir pavyks pasiekti sutarimo. Tam reikia laiko. Reikia nusistatyti tikslus, kas gali būti pasiekta iki 20 metų, kas vėliau reikėtų bandyti derinti, koordinuoti e, parlamentą bei komisijos tikslus, kaip ten bus dėl tų 18 savaičių, galbūt 20 e, savaičių galima būtų pasiūlyti po 2010 metų. Visą tai reikėtų apsvarstyti, pabandyti pasižiūrėti, ar valstybės narės nebūtų linkusios tam pritarti, tik aišku, tam reikėtų skirti laiko. E, Manau, kad 2015 metais e, valstybių biudžeto situacija bus šiek tiek geresnė ir galbūt galima bus kitaip apie tai kalbėti. Kas dėl kovos su diskriminavimu padarėme viską, ką galėjome. finansinių paslaugų ir būsto srityje. Jaunimas mums yra prioritetas oficialios e, spalio tarybos e, metu e, bandėme pasižiūrėti, kaip geriausia galima būtų padėti jaunimui, kad būtų galiausiai išbrista iš krizės, kaip galima būtų atsižvelgti, kaip manoma, geriau į jaunimo poreikius. Pirmininkaujanti valstybė yra parengusi rekomendacijas. Tai yra susijęs su komisijos Youth on the Move rekomendacija, Youth Guarantee aspektai taip pat čia yra paliesti. Vengrijos, pirmininkausianti Vengrija toliau šiais klausimais tikrai dirbs. Tai atrodo, tokie būtų trumpai atsakymai. Ačiū už šią diskusiją. Galbūt dabar iš karto jums vėl atgal perduosiu žodį. Padėsime, pa, pabandysime pasižiūrėti, kaip mūsų komitetas gali prisidėti prie ekonominės valdysenos paketo rengimo. EPSCO galėtų inicijuoti diskusijas E, dėl ekonominio valdymo. Norėtume pasinaudoti tuo, kad jūs čia dalyvaujate mūsų posėdėje. Kaip jūs e, visą tai įsivaizduojate? Žinau, kad be 121 straipsnio paminėjimo mums reikia, kad būtų paminėtas 148 straipsnis, bet jau 121 straipsnis jau yra neblogas rezultatas. Na, bet galbūt galėtumėte detaliau visą tai apžvelgti. Voilà, je vais aussi essayer d'être brève, même si... Vėlgi pabandysiu kalbėti trumpai, nepaisant to, kad klausimas yra tikrai sudėtingas, labai techniškas. Jo svarba yra didžiulė. Per Europos semestrą trijų tipų priežiūra būtų vykdoma biudžeto priežiūra, tai yra susijęs su 126 straipsniu, augimo ir stabilumo paktas, naujosios priežiūros procedūros čia būtų su tuo susijusios, deficito perviršis įvairios sankcijos, nabaudos. Visą tai mus domina šiek tiek mažiau, nes tai jau yra susijęs grinai su biudžeto politika. Ir čia galbūt jau ekofinos rytis labiau yra. Kitas priežiūros e, stebėsenos e, pobūdis, kuris labiau būtų susijęs su užimtumu. Dėl to dar, aišku, mums reikės pakovoti, kova bus neligi. Socialinė rinkos ekonomika, užimtumo aspektas ekonomikoje, užimtumo svarba, socialiniai partneriai visą tai galbūt tikrai labai svar, daug svarbiau yra užimtumo ministrams negu kad biudžeto ministrams. Taigi makroekonominė priežiūra, naujieji mechanizmai. Iš jų būtų vienas reglamentas, kurį siūlo komisija. Na ir dar būtų tematinė priežiūra. Apie tai kol kas mažiau yra kalbama. Tai yra tradicinė priežiūra arba stebėsena tai yra susijęs su 20, 20 strategija, būtų bandoma žiūrėti, ar yra pasiekta tikslų nusistatytų, ar visi penki tikslai yra pakankamai gerai parengti, e, pagrindinės iniciatyvos, lekšvių iniciatyvos čia taip pat yra su tuo susijusios. Makroekonominė priežiūra arba stebėsena. Kokie čia būtų laiko terminai? Būtent čia būtų naujovės laikant 146 straipsnio. Dabar yra numatoma, kad sausio mėnesį bus bendras pranešimas apie ekonominę situaciją, pateiktas John Server Report, komisijos rengiamas pranešimas būtų būtų apžvelgiamas visas mikroekonominės priežiūros procesas per visus metus. Tada būtų rengiamos rekomendacijos. Pavasario vadovų taryba turėtų patvirtinti rekomendacijas. rekomendacijos turėtų būti skirtos nacionaliniams valstybėms narėms, tai yra tam, kad jos parengtų konkretesnės, tikslesnės ir labiau rekomendacijas, atitinkanč, ir labiau rekomendacijas atitinkančius e, nacionalinius reformų planus. Prieš šią tarybą turėtų dar būti ekofino rekomendacijos patvirtintos e, makroekonominiais klausimais. Šios ryties e, komisijos e, narys yra parengęs raštą. Ir kad ir kiek benagrinėtume šią sritį, matome, kad 70 procentų visų klausimų yra susiję su užimtumu, darbo apmokestinimas, e, atlyginimai, dalyvavimas e, darbo rinkoje, e, kvalifikacijos darbuotojų su konkurencingumu taipogi yra labai glaudžiai susiję, darbo rinkos lankstumas. Dabar kokie būtų mūsų tikslai? Jeigu mes dabar paliksime Ekofinui parengti rekomendacijas vadovų tarybai, tam, kad rekomendacijomis remdamosis valstybės narės parengtų savo planus, tai ko gero nuo to neišlošime nes mums čia yra reikalingas užimtumo aspektas, užimtumo ministrų e, nuomonė. Tik dabar kas siūlome? Pavasario vadovų tarybai ECOFINAS savo rekomendacijas turi pateikti, jų vaidmo čia be abejo yra svarbus, bet lygiai taip pat ir EPSCO turėtų čia padirbėti ir galbūt su šiuo komitetu ar e, surengus diskusijas ar padiskutavus su socialiniais partneriais galima būtų pateikti dokumentą remintis 148 straipsnių. Vadovų tarybai būtų galima be ekofino išvadų parengti dar ir užimtumo išvadas. Tai būtų toks 148 straipsnis. Apie tai jame yra kalbama. Key messages, vadinamosios svarbiausios e, žinios, kurios turi būti pasiunčiamos. Apie tai čia yra kalbama ir mes taip pat galime tokią žinią čia pasiūsti po Velykų. Nacionaliniai reformų planai turėtų būti parengti remintis rekomendacijomis valstybėse narėse. Na ir po to būtų antrasis etapas. Pagal 148 straipsnį numatomos atskirų valstybių narių rekomendacijos. Tai nėra privaloma, bet galima ir kasmet visą tai organizuoti. Komisija išnagrinėtų nacionalinius reformų planus, o po to Ekofinas lygiai taip pat, tiksliau, EPSCO kartu su Ekofinu galėtų konkrečiai rekomendacijas visoms valstybėms narėms parengti. Tiksliau, atskirai kiekvienai. Pagal 148 straipsnį galima būtų tai padaryti. Na ir rengiantis nacionaliniais reformų planais užimtumo srityje, birželio mėnesį vadovų taryba, susipažinusi su Ekofino ir EPSCO rekomendacijomis, galėtų savas rekomendacijas pateikti. toks būtų bent jau mūsų planas. Dabar, ekonom, jeigu paskaitytumėte ekonominės priežiūros reglamentą, tai čia niekur kalbama nėra apie 148 straipsnį. Mes kaip ir rengiame rezoliuciją. Daug kalbama yra su ekofinu bendrųjų reikalų taryba kaip ir mažai reikalinga šioje srityje. Tokia situacija šiek tiek pavojinga yra politinė prasme ir politinio darbo prasme tai yra pavojinga. Juk e, ne ekofinas e, turėtų sakyti, e, kokios reformos turi būti atliekamos darbo rinkos srityje arba sveikatos, tarkime, priežiūros srityje. Juk e, reformas įgyvendinantis, e, įgyvendinančios srities žmonės turi atitinkamai savo vaidmenį čia sužaisti. Suvaidinti, atsiprašau. Spalio mėnesio EPSCO taryboje aiškiai buvo tai pasakyta, gairėse yra tai numatyta. Na ir spalio mėnesio spalio mėnesio tarybos išvadose taip pat šiek tiek apie tai yra užsimenama. Ekofinas, e, kągi apie tai sako, maždaug grubiai tariant, Ekofinas e, nori, kad mes dirbtume taip pat gerai kaip ir jie. Tai bent jau taip schematiškai, jeigu pasakytume. Ekofinas e, pirmasis rezultatų čia konkrečių pasiekė. Mes kreipėmės į MKO užimtumo komitetą jūsų prašymu. Na ir dabar yra parengtas Joint Assessment Report, jų parengtas labai gerai šis pranešimas yra parengtas, puikiai yra darbo rinkos išanalizuotos. Pirmadienį šį dokumentą turėtume patvirtinti. Visais aspektais ši analizė yra parengta, tai yra susiję ir su e, dalyvavimu darbo rinkoje, ir su mokymaisi. Labais įvairiais aspektais ir daugeliu sritis yra išnagrinėjama ne vien tik tai, tarkime, e, žiūrint iš atlyginimų pozicijos. Aišku, atlyginimai yra svarbus, tačiau ne patys svarbiausi ir ne vien tik tai tai čia yra svarbu tiksliau Mes e, pagidavome čia makroekonomikos e, makroekonominės situacijos analizę turėti ir e, norėjome būti susipažinę su tomis kliūtimis, bottlenecks vadinamaisiais. Mes e, norėjome būti susipažinę su visais kriterijais, visais aspektais, visais rodikliais, kad ir kokia būtų situacija, diskusijos šią temą bus tęsiamos. Jau sausio mėnesį bus parengtas bendras komisijos pranešimas. Dėkojame Vengrijai už tai, kad vengrai jau dabar yra numatę tęsti mūsų darbą, dirbti tą pačią linkme, renktis pavasario tarybai ir jie taip pat planuoja e, renkti rekomendacijas atskiroms valstybėms narėms. 148 straipsnis yra teisinis pagrindas tokios naujos situacijos. Ir aišku, čia nepamirštami yra ir socialiniai partneriai. Ačiū ministrai už visą šią informaciją. Jeigu mes jau norime laimėti šį mūšį, tai mūsų komiteto dalyvavimas labai svarbus yra. Aš esu vienos paketo pusės pranešėja, kitos pusės pranešėjas yra kolega David Kazak. Taigi norėčiau kai ką dabar pasakyti. Šeši dokumentai iš viso aptariami. Jūs kol kas bent jau kalbėjote apie du, du vadinamosius paskutinius dokumentus. Šie dokumentai konkrečiai yra susijęs su makroekonominė priežiūra. Tačiau bent jau kol kas nei viename iš šiame dokumentų nėra ab, num, minima Europos, Europinio semestro dinamiką. Reikėtų tai įtraukti į dokumentus. Europinis semestras kol kas nėra realiai čia atspindėtas. Tiek iki reformos, tiek dabar parlamentas turi e, sav, tam tikras priemonės savo galioje, tačiau atrodo, kad jos kaip ir e, numenkintas yra čia, kažkur tai prapuolė. Kolega Čiaubary savo užimtumo gairėse apie tai e, kalba. Niekas iš esmės nebekalba dabar apie užimtumo gairias, juk Tai yra numatyta sutartyse, tai yra ES priemonė. Kokią svarbą jūs teikiate šioms priemonėms? Ar nereikėtų jų įtraukti į dokumentus? Jeigu jau jų neįtraukiame, tai kuom juos pakeisime? Ar nebus pernelyg sušvelninta mūsų pozicija tokiu atveju? Dabar dėl dėl pačios valdybos jūs sakėte, kad MKO stengiasi būti tam tikrais pirmūnais, žengti į priekį, užbėgti gal net už akių tam tikriems procesams. Tačiau pasižiūrėkime kas yra dabar tekstuose, dokumentuose numatyta. Čia apie tai nėra net užsimenama. Ką komisija konkrečiai turės padaryti? Kokia ta rezultatų lentelė turėtų būti? Ką jūs apie tai manote? Na ir dabar sankcijos. Tai yra labiau susijęs su ekonu, ekofinu, tačiau pasiekmių tai turės socialinėje srityje. Galbūt e, čia turėtumėte kažkokią tai žinę perduoti. Ar jūs manote, kad čia jau kitų sričių darbo grupėms reikėtų apie tai kalbėti? Iš karto perduosiu žodį kolegoms, kurie norės pasisakyti, kurie nori tiksliau pasisakyti. Tačiau atrodo, kad e, papildomų klausimų ministrai nėra šiuo klausimu, taigi atiduodu vėl jums žodį. Jūsų klausimas yra tikrai labai taiklus. Europos semestras kažkur tai prapuola reglamente bent jau kol kas sprendimo procesas yra labai sudėtingas. E, pirmininkas Van Rompai pirmininkauja darbo grupiai. Darbo grupė patvirtino išvadas pagal 148 straipsnį. Tuo pat metu komisija rengia savo teisėkuros pasiūlymus dar vos ne prieš e, darbo grupės išvadas patvirtinant pagirtinos tokios pastangos yra. Dėl europinio semestro. Vienintelis e, oficialus dokumentas, kuriame kalbama apie etapus, apie laiko terminus, tai yra spalio, mėnesį, spalio mėnesio EPSCO tarybos išvados. Laiko terminai yra aiškiai išdėstyti, kas kokiu etapų turėtų e, dirbti, kokios institucijos, koks lygis. Tikrai puikiai tai yra išdėstyta. Europinis semestras galbūt galėtų būti įtrauktas į šią priemonę, galbūt į kitą, tačiau viena yra aišku, e, tai reikėtų padaryti dabar, nes būtinai reikia laikytis nustatyto grafiko darbo atvarkės pagal 121-148 straipsnį. dėl rezultatų lentelės. Kol kas nieko dar nėra raštu parengta. Tie įžymieji rodikliai būtų vienintelis dalykas, apie ką konkrečiai kalbame. Ekofinas e, už tai atsakingas būtų, e, valstybės lansas ir išorės aspektas būsto sritis su tuo yra susijusi visa e, tai, kas yra susijęs su socialiniu būstu, pašalpomis ir panašiai. Diskusijų apie atlyginimus neišvengsime. Nereikėtų numenkinti ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais. Tačiau e, šiek tiek absurdiška būtų, jeigu į rodiklius neįtrauktume tokio, tokių dalykų, kaip, kad, tarkime, produktyvumas ar užimtumas. Man bent jau svarbiausia čia būtų užimtumas. Tam, kad būtų ryšys tarp šių dviejų sričių, reikalinga yra Joint Assessment Framework, bendrasis dokumentas ir taip analizė bus išsamesnė. Bent jau kol kas aš įsivaizduoju, kad būtų pagrindiniai rodikliai čia įtraukti, na, o po to užimtumo srityje būtų parengta išsamesnė analizė MKO darbo rezultatais, aišku, galima būtų čia pasiremti. Dabar, kas dėl sankcijų arba nuobaudų, tai e, šios diskusijos e, daugeliu lygių, daugeliu lygių vyksta. Makroekonominės priežiūros srityje, jeigu yra nukrypimų didelių, tai galima pritaikyti 0,5 BVP dydžio nuobaudą. Stabilumo pakto atveju būtų 0,2 nuobauda. 0,2 procento. Tačiau nežinau, ar dabar tiems patiems žmonėms reikėtų palikti tą analizės rengimo darbą ir sankcijų nustatymą. Galbūt galėtų bent jau skirtingi asmenys, skirtingos instancijos renkti šiuos du skirtingus dalykus, nepaisant to, kad pagal 148 straipsnių tai būtų įmanoma padaryti. Taigi e, čia turėtų būti tenkinami ir parlamento, ir socialinių partnerių reikalavimai. europinis semestras. Turėtų čia būtų įtrauktis į vieną arba į kitą dokumentą. Gairės e, pagal 148 straipsnį rengiant gairės būtinai reikėtų numatyti laiko terminus ir būtinai, aišku, į reglamentą šį aspektą įtraukti. Ačiū, pane ministrė, už bendradarbiavimą šio semestro metu, kuris, aišku, dar nesibaigė. Norėtume Jums palinkėti kuo didžiausios sėkmės EPSCO taryboje. Jūs tikriausiai žinote, kad mes visi, visas mūsų komitetas, visi kolegos labai vertiname šį bendradarbiavimą su Jumis. Ačiū. Chers collègues, je vous propose de poursuivre euh, nos euh, travaux et donc. Euh, Siūlau toliau tęsti darbą penktajame mūsų darbo atvarkės punkte, kągi dabar turime. Nagrinėsime pakeitimus pateiktus uh, ponios Papadopolų pranešimų dėl nuomonės. 2010 m. ataskaitą dėl 2007-2013 m. sanglaudos politikos programų įgyvendinimo. 59 pakeitimai iš viso yra parengti. Pone pranešė, jums žodis. Madame Papadoulou. Oui, oui. Thank you, Mrs. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesą pasakius, buvo pateikti 59 pakeitimai ir iš jų 27 apibendrinti atsirado 6 kompromisiniai pasiūlymai, dėl kurių reikėtų balsuoti dėl kiekvieno atskirai, bet turiu pasakyti, kad mes atsižvelgėme taisydami nuomonę į daugelio kolegų pateiktas pastabas ir tik dėl trijų pakeitimų abejoju. Nežinau, ar juos įtraukti ar ne. Aišku, labai norėčiau išgirsti ir kolegų nuomonę, ypač tų, kurie rengia pakeitimus. Kaip aš suprantu, yra pasiektas kompromisas, įskyrus vieną, dėl kurio viena politinė frakcija neketina balsuoti. Ir aš tikiuosi, kad pasibaigus šiai diskusijai, po šios diskusijos mes visi galėsime susitarti dėl pakeitimų ir patvirtinti nuomonę. Ačiū. Kas nori pasisakyti? Pone Hakim. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasisakysiu ponios Kasmanovos šešėlinės pranešėjos vardu, nes ji negali dalyvauti. Ji pritarė kompromisiniams pakeitimams. Gal tik tai yra pastabų dėl kai kurių pakeitimų. Dėl pono figureidos pakeitimo, ponios figureidos pakeitimo, nes pakeitime sakoma, kad komisija galėtų uh, pateikti bendro finansavimo kriterijus, tada būtų lengviau panaudoti fondų lėšas. Aš asmeniškai manau, kad šį aspektą dera paanalizuoti. Pastarojo meto ataskaitos rodo, kad tik tai dešimt procentų iš 374 milijardų skirtų sanglaudos fondams buvo tinkamai panaudota. Nacionalinės vyriausybės negali surasti paprasčiausiai reikiamo lėšų kad būtų tenkinamas bendro finansavimo procentas. 19 pakeitimas kelia klausimą. Jame kalbama apie RPF ir ES ir ESF lėšų perskirstimą ESF fondo nenaudai, nors tai gal nėra taip labai yra akivaizdu. Bet noriu jūsų pasiklausti, kaip jums žinoma, ar perkelus fondus iš į RPF nekilo problemų? Būčiau dėkinga, jeigu į tą klausimą atsakytumėte. Ačiū toliau, ponė Jezlovietska. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, kad ji tikrai neturi iš ankstinio nusistatymo ir yra pasirengusi kompromisui. Bei noriu pažymėti, kad iš šešių kompromisinių pasiūlymų, kurie buvo galiausiai parengti, mes pritarėme penkiems ir tik vienam nepritarėme. Dėl jo nepavyko pasiekti sutarimo. Tai konkrečiai kalbu apie penktą kompromisinį pasiūlymą, o susitarti nepavyko dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis ta, kad jau įženginėme sakinyje yra daroma nuoroda į Europos socialinį fondą kovos su skurdu kontekste. Tačiau šis fondas yra sukurtas tam, kad būtų galima kurti darbo vietas, skatinti verslumą ir tobulinti bei perkvalifikuoti, tobulinti turimus įgūdžius bei perkvalifikuoti žmonės. Aišku, visą tai prisideda prie kovos su skurdu, bet neturime pamiršti, kad kai kalbame apie socialinį fondą, tai jo indėlis į kovą su skurdu tai yra tik tai darbo rinkos mobilizavimas ir konsolidavimas. Sanglaudos politika remiasi biudžeto bendrumo principų, o ne biudžeto skaldimo principų. Parlamentas yra priėmęs atitinkamą rezoliuciją, dėl kurios dauguma balsavo prieš siūlymą atmesti, panaikinti kiekvieno fondo savarankiškumo principą. Ir Todėl mums pakeitimas nėra priimtinas, nes yra tam tikra menylį, tam tikra riba, iki kurios galime nusileisti. Taip pat noriu pritarti kai kuriems pasiūlytiems pakeitimams, kuriais ketinama užtikrinti didesnį veiksmingumą ir daugiau geriau panaudoti lėšas mokymosi visą gyvenimą srityje, tam, kad žmonės galėtų grįžti į darbo rinką, nes nebejotinai tokie pakeitimai gali duoti naudos. Ačiū. Toliau ponia, Šat, ponia Ludvikson, o po to ponia Šröter. Ponas Ludvikson. Ačiū, ponia pirmininkė. Ar mes dabar ne apie šeštą klausimą kalbame, klausė ponas Ludviksonas. Jeigu ne, tai tada atsiprašau. Pone Šriottar, norėčiau sureaguoti. Aš a, viską skaičiau vokiečių kalba, nepasitiksrinau, kiek sutampa tekstai, bet norėčiau pasakyti, kad per visus šiuos metus ESF lėšų procentas skiriamas praktiniams programoms sumažėjo. Kiekvienai valstybei nariai faktiškai yra skiriama tam tikra biudžeto dalis. O dabar, kai ESF ir ERPF apjungti tarsi, tai ESF procentas lėšų sumažėjo, jisai tapo mažesnių fondų. Bet socialinis fondas yra labai svarbi priemonė socialinės politikos įgyvendinimo srityje Ir nebejotinai šis klausimas sėtina su busimosiomis dėrybomis dėl daugiametės finansinės programos. Aš norėčiau vis tik tai laikytis mūsų pozicijų ir argumentų, nes komisija pati gerai neišanalizavo šito reikalo. Pirmininkė, kas dar nori pasisakyti? Pranešėja. Pirmiausia, norėčiau atsakyti Dėl ponios Figuero pasakymų, dėl šeštojo pakeitimo, aš manau, kad visai geras siūlymas yra pateiktas peržiūrėti kofinansavimo, bendro finansavimo kriterijus, kad būtų įmanoma pašalinti tas finansavime egzistuojančias kliūtis valstybėms prisidėti prie projektų įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo. 19 pakeitimas, kurį pateikė ponė Elizabeth Schretter, dėl tų pačių priežasčių, kurias minėjo kolegė, aš irgi nesuprantu, kaip jūs grindžiate savo, kokiais argumentais jūs grindžiate savo pakeitimą, kad socialinio fondo biudžetas nuolatos ženkliai mažėjo. Aš nežinau, negalėčiau pasakyti, aš jau gal viskas priklauso nuo kiekvienai konkrečiai valstybei nariai skiriamų lėšų. Uh, Jeigu taip, tai reikia pagalvoti, bet nežinau, gal jūs turite papildomų statistinių duomenų savo teiginiams pagristi. O jeigu ne, tai tada siūlyčiau susilaikyti balsuojant dėl šio pakeitimo, nes pirmiausia būtų įdomu išgirsti jūsų argumentus, nes iš esmės aš suprantu ir pritariu, kad tam teiginiui, kad ESF biudžetas sumažėjo. Mes taip pat su ponė Danuta svarstėme šį dalyką. Dabar dėl jos pakeitimų. Dėl to kompromisinio varianto. Skirtumai atsiranda ne tik dėl požiūrių skirtumo, bet yra trys kiti aspektai, dėl kurių negalėjome susitarti. Pirmiausia, mano galva, ESF yra pagrindinė priemonė, kuri praktiškai gali gerinti užimtumo, užimtumo lygį, bet taip pat ir tuo pačiu padėti kovoti su skurdu bei vyrų ir moterų neligybė, padėti neįgaliems žmonėms bei padėti migrantams. Todėl negalime atsisakyti e, to pasiūlymo ir negalima sakyti, kad tokiu būdu visiškai nekovojama su skurdu. Bet viena iš priežasčių tai tikrai ta, kad reikėjo pasiekti kompromisą. Toliau, sanglaudos politika, mano galva, iš tiesų turi e, būti vykdoma finansinių požiūrių savarankiškai. Ir dėl to būtina susitarti, aš tam pritariu. Kitas dalykas, kas pasakyta toliau, tai po diskusijų išriškėjo ne tik kompromiso problema. Aš nežinau, ar EPP frakcija pritars, bet aš manau verta atsižvelgti į tai, kad viena iš strategijos Europa 2020 tikslų yra kova su socialinė diskriminacija, skurdu ir um, nelygiomis teisėmis. Ir šiuo atveju pasiūlymas vedamus tinkama linkme. Manau, kad visi kiti pasiūlymai gali būti priimtini ir tik tai dėl 13.19 ir paskutinio minėto kompromisinio pasiūlymo negaliu pritarti. Pirmininkė, ačiū. Aš manau, kad tikrai apsvarstėme visus aspektus, ar reikėtų dar papildomos diskusijos, klausė pirmininkė. Pone Ježlovėcka. Norėčiau vis tik sureaguoti tai, ką sakė pranešėja, jeigu leisite pirmininkę. Skurdo mažinimas yra tas pagrindas, vienas iš pagrindinių dalykų, kaip ir lygios teisės. Tas pasakyta uh, pasiūlytame pakeitime, bet mes negalime taip vienareikšmiškai sutikti. Aš manau, kad mūsų formuluoti šiuo atveju turėtų a, atitikti tas formuluotės, kurios yra anksčiau mūsų patvirtintuose dokumentuose ir tai yra pirmiausia finansinės finansinė nepriklausomybė. Prieš keletą metų mes patvirtinome rezoliuciją, kurią sutarėme tokios nuostatos neįtraukti. Taigi, kas dabar atsitiks? Jeigu kas nors įdėmiai paskaitys įvairius dokumentus, tai pamatys, kad viename dokumente pasakyta vienaip, kitame kitaip. Pane Hortar, jūs norite pasisakyti dar kartą? Klausė pirmininkė. Taip, aš ką tik pasitikslinau tekstą anglų kalbą. Manau, kad tekstas anglų kalba yra tiksliai suformuluotas. Nes kalbant apie lėšų perpaskirstimą ir jeigu pažiūrėsime, kas nutiko per finansinės perspektyvos laikotarpį, tai procentinių požiūrių ESF biudžetas sumažėjo. Aš nežinau, ar jums tai atrodo verta dėmesio ar ne. Kągi, nemanau, kad reikia papildomos diskusijos šiais klausimais. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Pagrindinis komitetas yra regionis, regioninių reikalų komitetas. Jis balsuos sausio 27. Taigi, kaip matote, laiko bus pakankamai daug apsvarstyti komitetui, kitam komitetui savo požiūrį. Na, o dabar šeštasis darbo tvarkis punktas. Suteiksiu žodį ponui Ole Ludviksonui kad pareikštų nuomonę dėl ITRE rengiamo pranešimo globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos tema. Taigi suteiksiu žodį pranešėjui, kad jis paaiškintų, kaip yra su visais tais 30 pakeitimų, kurie pasiūlyti ir taip pat kaip yra su kompromisiniais pakeitimais. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams iš kitų politinių frakcijų. Kartu dirbome labai konstruktyviai ir pasiekti keturi kompromisiniai susitarimai. Iš šešių pastraipų dėl keturių yra kompromisai, keturi yra kompromisai ir tikėsime, kad tiem kompromisams gali visi uh, pritarti. Kitais pasiūlymais siekiama patobulinti tekstą. Pavyzdžiui, jaunimo gyvenimo visą, e, mokymas visą gyvenimą savoką, pavyzdžiui, na, kiti e, aspektai pasiūlyti. Na, iš tiesų esminių prieštarų kaip ir neliko, dar yra ką, e, dėl, ko, dėl ko suderinti pozicijas, bet tikimės, kad viskas rytoj jūs gerai. Pone Harkin. Ačiū. Kadangi šešėlinis pranešėjas Kreutzmann nedalyvauja, Ir aš atsiprašau kolegės Husmanovas dėl to, kad, kad sakiau, kad jos nėra, e, na, rega mano prastėja, bet tikėkime, kad ne, neprastėja protinė veikla. Bet e, e, panas Krosmanas tik, tikrai nedalyvauja posėdėje ir paprašė išsakyti porą pastabų. Jis sakė, jog turėčiau raginti laikytis pramonės politikos, kuri apimtų socialinę aplinką ir reikėtų apsispręsti, kokiom technologijom priklauso ateitis, nes iš tiesų rinkos numato geriausius mechanizmus tinkamam išteklių paskirstimui. Reikėtų atsižvelgti Europoje į visą tiekimo grandinę, kuri daugiausiai remiasi smulkio vidutinio verslo įmonėm, kad visiškai pasinaudotumėm vidaus rinkos naudą ir globalizaciją smulkaus vidutinio verslo įmonės geriau turėtų suprasti naudą tarp valstybinio bendradarbiavimo ir tos įmonės, e, kurios gauna paramą, galėtų pradėti vystyti veiklą naujose rinkose ir iš tiesų parama ES joms turėtų būti didinama. Norėtumėm akcentuoti, kad socialiniai partneriai geriausiai gali e, valdyti e, socialinius pasikeitimus po ekonominės krizės, vis dėlto valstybių narių yra valstybės narės turi užtikrinti darbuotojų perkvalifikavimą ir aišku, mokymasis visą gyvenimą yra labai svarbus dėl B kompromisinio pasiūlymo. E, šešėlinis pranešėjas mano, kad frazė ir pirmauti dėgiant novatoriškus technologinius e, sprendim, sprendimus, mažinant CO2 e, emisijas. Vietoj technologinių sprendimų e, jis mano, kad tai yra šiek tiek siaura ir jis būtų už platesnę formuluotę, tačiau sakė, kad su pranešėju tai plačiau aptars. Ar būtų mm, daugiau norinčių pasisakyti? Pone Liudviks, ar norėtumėte sureaguoti? Självklart ska vi ta till oss de här olika delarna och se hur vi ska göra. Vi har ju haft ganska kort tid på oss, vilket... Na, reikės tai išsamiau išnagrinėti, kadangi laiko labai mažai buvo tam padaryti. O tai reiškia, kad pakeitimų projektai, ką tik tai išplatinti buvo, dar ne visi spėjo susipažinti. Ir tiesą sakant, pastabų gavau netiek jau daug, bet žinoma, pabandysiu atsižvelgti į viską, kas buvo pasiūlyta ir pabandysiu rasti sprendimą. Dėkui. Kaip suprantu, dėl šių keturių kompromisų priėmė bendro sutarimo. Rytoj komitete ITRE bus šis klausimas nagrinėjamas, o sausio 13 dieną bus dėl to balsuojama. Dabar aštuntas darbo tvarkės punktas, 82 pakeitimus turime. Kokiu klausimu komisija norėtų pasisakyti? Gerai, puiku. Taigi grįžkime prie septintojo klausimo. Uh, yes, thank you for um, allowing. Ačiū, kad suteikėt mums žodį. Aš esu iš įmonių ir pramonės generalinio direktorato. Jis yra atsakingas už uh, komunikatą dėl integruotos pramonės politikos. Uh, Mes e, pritarėme jūsų e, plačiam požiūriui pasiūlymų, vis dėlto norėčiau išskirti porą dalykų, kuriuos vertėtų paminėti, siekiant užtikrinti, kad e, jūsų, jūsų pasiūlymų pasiekmes būtų visiškai atsižvelgta. Vienas e, klausimas būtų dėl pirmos pastraipos. Žinoma, aš jūsų kompromisinių pakeitimų dar nemačiau, bet mačiau kai kuriuos e, ankstesnius pakeitimus. Jūs kalbate apie perėjimą prie mažai CO2 išskiriančio e, pramonės veiklos rušių. Žinoma, mes tikėsimės, kad uh, E, pramonė apskritai mažiau išskirs CO2 ir aišku tos e, pramonės šakos, kurios sunaudoja daug energijos, atlieka labai svarbu vaidmenį Europos sąmonės, Europos Sąjungos pramonėje. Ir e, jeigu tokios pramonės įmonių mažėtų ES, kur sunaudojama daug energijos, tai netinkama žinia galbūt būtų. E, ir e, gali, gali būti, kad tokios įmonės ES kur kas efektyviau e, dirba, efektyviau panaudoja energiją negu tos, kurios yra ne ES. Tai tai dar nereiškia, kad pasauliniu, pasauliniu lygiu padėtis pagerėtų, jeigu uh, tas poslinkis įvyktų Europos Sąjungoje, tai e, galbūt reikėtų panagrinėti, ar verta žodį poslinkis e, vartoti tam sakiny. Antra, šiuo metu e, užsiemame technologijų klausimais, aplinkosauginėmis technologijomis. technologijomis galinančiomis technologijomis, tai būtų mikroelektronika, fotonika, tai pažangios gamybos technologijos. Ir man atrodo, kad galbūt vertėtų pagalvoti apie platesnį ratą technologijų, ne vien aplinkosauginės technologijas. Mes, aišku, pritarėm tam, kad jos labai svarbios, bet yra ir kitų technologijų, kurios yra taip pat svarbios. Ir uh, ko mes e, pas, pasimokėme, tai kad reikia e, paspartintai kurti rinką tokiam technologijom, imtis veiksmų, kad e, žmonės galėtų įgyti įgūdžių naudotis tokiam naujom technologijom. Taigi tokios mano pastabos bendrai paėmus e, mums primtini jūsų pasiūlyti pakeitimai, bet e, e, galbūt vis dėlto atsižvelgtumėt tai į mano pastabas dėl jūsų nuomonės formuluočių. Nes, aišku, mes labai rimtai vertiname jūsų pasiūlymus dėl pakeitimo ir labai svarbu, kad suprastumėm visą problemų mastą. Dėkui. Ar dabar pradėsime diskusijas, ar pranešėjas norės peršiftuoti šiftą, ar e, kitų dar reakcijų bus. Titta på, om vi får eh, synpunkter ska vi självklart titta på dem och se vad vi kan göra åt. Men som jag sa innan så vi har varit ganska dåligt. Na, aišku, mes e, atsižvelgsime kaip dera į išdėstytą nuomonę. Bet man regės, Pati procedūra atlikta sparčiai. Šešėliniai pranešėjai pritarė pasiūlytam sprendimui, bet nebejotinai mes pasitengsime atsižvelgti į ką tik tai išdėsitas mintis, kad būtų pasiektas sutarimas tarp politinių frakcijų ir nebejotinai dėl to dar kartą pakartosiu visus e, pažymėtus klausimus, analizuosime. Dėl šios nuomonės bus balsuojama rytoj. Jeigu prieštaraujančių tam nebus. Tai balsuosime dėl jūsų pristatyto, pateikto teksto mūsų komitete. Nedidelė, nedidelė problemėlė iškilo, nes kaip ir e, pernelyg greitai padirbėjome, ponios dėlį dar kol kas neturime mūsų tarpę, Taigi dabar turime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, bet negalime to padaryti. Taigi esu priversta dabar 15 minučių nutraukti posėdį. 17.25 tęsėme posėdį, atsiprašo pirmininkė vertėjų ir pažada neviršyti e, posėdžių numatyto laiko. Bien, chers collègues, excusez-moi de cette méthode de travail qui n'est pas très agréable parce que. Atsiprašau kolegų už šį posėdžio nutraukimą. Sudėtinga būtų ponios dėlį pranešimo pakeitimus nagrinėti be jos pačios, kadangi ponė dėlį jau atvyko, tai tada iš karto jai suteiksiu ir žodį. E, kad jį pasisakytų dėl savo pranešimo pakeitimų kultūros ir kūrybos sektorių potencialų išlaisvinimas kultūros komitetas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, atsiprašau, kad e, vėluoju atvykti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams bei visiems mūsų komiteto nariams, kurie pateikė tiek daug pakeitimų, net 80. kultūros ir kultybos sektorių potencialo išlaisvinimo e, klausimų. Labai iš karto atsiprašau visų tų, kurie nesupranta prancūziškai, nes pakeitimai dėl laiko trūkumo buvo daugiausia pristatomi prancūzų kalba, taigi atsiprašau dar kartą dėl jų. Iš viso buvo aštuoni kompromisiniai pakeitimai sudaryti. Dėkuoju visiems už bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad jiems bus pritarta rytoj komitete. Dabar norėčiau trumpai priminti, kokie buvo mūsų tikslai. Pirmiausia, norėjome pabrėžti kultūros ir kūrybos sektorių svarbą Europos ekonomikoje ir kokie jie svarbus yra kuriant darbo vietas bei įgyventintant 2020 strategijos tikslus kokie jie svarbus žinių visuomeniai. Taip pat norėtume, norėjome e, pabrėžti koks svarbus yra nenolatinių, kokia yra svarbi nenolatinių pajamų problema, kaip tai yra svarbu socialinė prasme, bedarbystės, motinystės problema ir visa tai, kas su tuo susiję. Jaunimo e, aspektas. Mes norėjome skatinti jaunimą įsitraukti į šios sritie, į šį sektorių. Taip pat pabrėžiame pradinio bei testinio mokymo, pagrindinio bei testinio mokymo svarbą. Skaitmeninė darbo tvarkė mažos vidutinės bei didelės įmonės. Visam tam reikalingi yra mikro kreditai. Pateikėme teigiamą nuomonę dėl visų kitų pakeitimų, kurie patobulina mūsų parengtą tekstą. 42 reglamentą norėčiau ypač čia paminėti apie vyrų moterų lygybę. Toliau autorių teisės. Šio klausimo nelėtėme, nes tai nėra mūsų komiteto kompetencija. Būtent todėl dėl 78 ir 81 pakeitimo neigiamą nuomonę esu pateikusi. Tai nėra mūsų kompetencija. Tačiau nepaisant to mes atsakingai žiūrime į šią sritį, nes meninkams turi būti pelnytai atpildoma už jų darbą intelektinės nuosavybės e, teisės gali atsisukti prieš mus bumerangų ir netgi kliudyti dirbti šioje srityje, jeigu neturėsime e, bendrų suderintų harmonizuotų taisyklių ES. E, dabar dėl konkrečių pakeitimų lauksiu jūsų komentarų bei klausimų. Ačiū, žodis panės Tenruk. Ja, ich möchte im Namen der SD-Fraktion der Berichterstatterin danken. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau padėkoti nuomonės referentijai. Kartu sekėsi dirbti puikiai, pridurti kol kas nieko neturiu. Ir iš tiesų labai gera mintis buvo parengti tokį pranešimą, kad labiau suvoktumėm tos sektoriaus uh, svarbą, nes jis nedaug dėmesio susilaukia ir ateityje turėtų būti kitaip. Panas Baldasar. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu APP frakcijos vardu. Ačiū nuomonės referentiai už atliktą darbą. Jei pavyko parengti kompromisinius pasiūlymus ir e, Tai byloja apie bendradarbiavimo dvasę. Na, šis komitetas yra nusiteikęs kalbėti apie esmę. 38 pakeitimai nepateko į kompromisinius pasiūlymus, mes tos pasiūlymus vertinam palankiai, balsuosime greičiausiai už juos, nesutarėme dėl kai kurių esminių dalykų šiame pranešime Tai labai svarbi um, sritis uh, ES ekonomikos galimam augimui. Yra ypatumų um, šio sektoriaus darbuotojų darbo ir reikėtų į tai atsižvelgti darbuotojai, kultūros sektoriaus organizatoriai, renginių, jie yra kultūros ambasadoriai, jie e, susijęja savo darbų valstybės narės, todėl labai svarbu užtikrinti, kad e, visi, kas nori dalyvauti šiam sektoriu, būtų tinkamai apmokomi ir remiami, kad galėtų klestėti. Ir norėčiau pažymėti, kad mes labai patenkinti atliktų darbo. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą pastabų, kurias noriu pateikti šešėlinio pranešėjo vardu. Pranešėja taip pat norėtų, šešėlinė pranešėjas taip pat norėtų pagirti pranešėjai už atliktą darbą ir didesnių problemų dėl sulomų pakeitimų nekyla, Alde gali po dėrybų pritarti. Bet yra keletas klausimų. Dėl 12 pakeitimo mes negalime jam pritarti, nes sakoma, kad prieiga prie žinių yra pagrindinis dalykas. Ta sako šešėlinis pranešėjas. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką vienintelis pakeitimas tai yra D pakeitimas, kuris parašytas anglų kalba ir juo taisomas pradinis, pradinė trečioji daly. Jūs vartojate žodį residences, o kompromisinę me variantą vartojama žodis daugiskaitinė forma. Nesu tikra, ką jūs turite galvoje, nes residency paprastai viena skaitinė, jeigu aš teisingai suprantu. Ir dar dėl 77-ojo, kuriame kalbama apie garantijų fondą ir mokesčių paskatas. Noriu tik tai šešinio pranešėjo vardu paklausti, o kokios tai galėtų būti garantijos, ypač e, atsižvelgiant į tai, kad kalbame apie mokesčius, gal pranešėjai galėtų patikslinti. Änderungsantrag 77. Pone Steinrak, 77 pakeitimas atsimtas. Puiku, Galbūt dar kas nors norėtų pasisakyti, jeigu ne, tai tada poniai Delijui žodis. Mėly kolegos, norėčiau Jums padėkoti už visų mūsų bendrą darbą. Nuoširdžiai dėkoju už tai, kad radote laiko paskaityti pranešimui ir kad radote laiko šiam kompromisui pasiekti. Dabar 12 pakeitimas. Čia yra sakoma, kad prieiga prie žinių ir prie kūrybinio turinio yra vienas iš pagrindinių elementų. Prieiga prie žinių yra pagrindinė teisė, tiksliau teisė. Čia apie žinias kalbame galbūt e, jūsų frakcijoje kažkaip netai buvo suprasta, o galbūt netinkamai išversta tiesiog. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires Simplement sur l'observation de, de Madame Harkin à propos du paragraphe. Dabar dėl ponios Harkin pastabos e, apie trečiąją dalį. Aš jeigu dabar pasižiūrėčiau abi prancūziškas versijas trečios dalies, tai matau tą patį žodį rezidens prancūziškai bent jau. Nežinau, ar angliškai čia kažkas keitėsi, nes bent jau prancūziškai rezidens būstai bei dirbtuvės yra abiem atvejais Na, aš bevelyčiau, kad būtų grįžta prie pradinio trečiosios dalies teksto anglų kalba. Ir ten yra daugiskaitinė forma vartojama. O pakeitimas, kuris išverstas į anglų kalbą, parašytas kitaip. Tai tiesiog skirtingas žodis pavartotas. Tai nėra esminis dalykas, bet gali būti tam tikrų subtilių skirtumų. Gal galėtumėt paaiškinti, nes vienu atveju IES, o kitu atveju ES galūne. Tai ir mes kalbame apie residence ar apie ką kitą. Tiesiog e, buvo prašymas pati tikslinti. Būtinai atsižvelgsime į šią kalbinę pastabą, kad ir kaip ten bebūtų, originalo versija yra prancūzų kalba parengta, tai jeigu būtų kažkokių problemų, dėl jos reikėtų ginčytis. Jeigu daugiau komentarų e, šiuo klausimu nebus, norėčiau padėkoti pranešėjai ir priminti, jog dėl šio dokumento balsuosime rytoj e, Kompetitingas komitetas, kultūros komitetas e, sausio 25 dieną dėl to balsuos. Dabar e, panagrinėsime darbo tvarkės punktus nuo 8 iki 13. Šeši iš viso dokumentai yra ekonominio valdymo paketo. Du pranešimus turime. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui David Kaza, siūlau iš pradžių pristatyti visus dokumentus vienas po kito. Bus diskusijos be raštų parengtų tekstų. Taigi dabar pirmiausia, aštuntas punktas reglamento dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendimo, paspartinimo ir paaiškinimo dalinio keitimo. Kitas klausimas - valstybių narių biudžeto sistemų reikalavimai. Na ir trečiasis - veiksmingo biudžeto priešos vykdymo užtikrinimas eurozonoje. Grazie, signora Presidente. Ačiū, pona pirmininkė. Na, kaip sakėte, po įvykusios krizės Europos Sąjunga turėjo atlikti didžiulį darbą, kad galėtų išspręsti krūvą problemų ir susitvarkyti su iškilusiomis naujomis problemomis. Pirmiausia, su kuo mes susidūrėme, tai nepakankamas finansų sektoriaus priežiūros lygis tiek makro tiek mikrosisteminių rizikų vertinimas, nes nepakankamai sėkmingai sprendžiame klausimus susijusius su konkrečiomis specifinėmis institucijomis, finansinėmis institucijomis, tokiomis kaip kreditų reitingų agentūros arba IMF. Finansinis sektorius nely, lygiai taip pat netaip jau sėkmingai gyvendino Bazelio susitarimus, nes žinote, tai yra CRD3 direktyva, o paskutiniam Bazelio trečiam susitarimui yra numatytos daug griežtesnės taisyklės dabar dėl ekonomikos valdysenos. Ir šioje srityje mes atsiliekame, kol komisija paskelb savo šešis pasiūlymus, kuriuos mes analizuosime ir uh, tobulinsime per artimiausius mėnesius, per tą laikotarpį. Visiškai aišku, kad tarpusavio sąsajos tarp valstybių narių ir ekonomikos priklausomybė reiškia, jog bendrai reikia užtikrinti stabilumą arba ne. Lygiai tas pats pasakytina ir apie euro zoną. Įgyvendinant ekonomikos priežiūros priemonės, mes galėtume nustatyti nerimą keliančias tendencijas, pusiausvyrus pažeidimą makroekonomikos lygių, geriau sudaryti tvarius biudžetus ir numatyti galimus stabilumo raugimo pakto nesilaikymo atvejus. Taip pat būtina kad jeigu norime visas šias problemas spręsti, turėti ir tinkamų laikų jos turėti atitinkamus mechanizmus, kad galėtume išvengti problemų, kurios atsiskleidė per šią ekonominę krizę. Ekonomikos komitetas yra atsakingas komitetas, bet nepamirškime, kad ir Daugelis problemų yra susijusios su socialiniais užimtumo aspektais, už kuriuos mes atsakingi ir todėl Europos parlamento pozicija kon, uh, užimtumo ir socialiniais klausimais turi būti tinkamai atspindėta uh, ekonomikos komiteto rengiamuose pranešimuose. Todėl aš manau, pakanka pagrindo, kad savo iniciatyva imtumėmės nuomonių rengimo dėl tų teisės aktų pasiūlymų, kurie mums pateikti. Ir pirmiausia, mes pritarėme tam, kad turi būti atidžiau analizuojamos užimtumo politikos, stebimas jų įgyvendinimas, atsižvelgiant į tarp, tarp valstybinius aspektus, bet nepamirštant ir nacionalinių užimtumo politikų. Antra. Norėtume, kad MKO komiteto galios būtų sustiprintos. Trečia, ypač svarbu, kad nacionaliniai biudžetai viešieji finansai būtų struktūrizuoti atsižvelgiant į ilgalaikio planavimo poreikius. Tai būtina užtikrinti socialinės priežiūros ir socialinės apsaugos sistemų stabilumas. Ketvirta, visos sankcijos, kurios gali būti skiriamos dėl stabilumo ir augimo akto pažeidimo, neturėtų daryti žalos tiems fondams, kurių pagalba yra užtikrinama mūsų piliečių gerovė. Ir dar vienas dalykas - statistinės informacijos rinkimas būtina, kad būtų renkami ir užimtumo srities duomenis. Taigi, Būtina, kad visi šie mano paminėti aspektai atsispindėtų rengiamuose pranešimuose. Pone pirmininkė, aš išdėščiau savo mintis dėl trijų pirmųjų pranešimų. Ir aišku, reikia pagalvoti, ką mes galutinai pasiūlysime. Aš nebejotinai dirbsiu kartu su šešėliniais pranešėjais ir tikiu, kad mūsų komitetas padės surasti geriausiai manomą sprendimą ir kad tie mūsų parengti sprendimai bus patvirtinti atsakingojo komiteto ir taip pat bus patvirtinti plenarinėje sesijoje. Ačiū. Ačiū, gerbiamas kolega. Aš taip pat norėčiau pristatyti kitus tris tekstus prisidėsiu rengiant mūsų komiteto poziciją dėl jų. Na, o po to perduosiu e, komisijos atstovui žodį. Tikimės, kad į mūsų būkštavimus bus atsižvelgta ir jie bus išklaidyti komisijos atstovo. Dabar bendro pobūdžio pastaba ekonominio valdymo pakete, kaip kad ministrė ir ką tik tai sakė, kartojasi iniciatyvos dokumentai, na, o į parlamentą kreipiamasi yra tik tai dėl komisijos pasiūlymų. Mes žinome, kad veikia, dirba tiksliau darbo grupė, parengusi išvadas, kurias patvirtino vadovų taryba. Europos parlamentas e, dabar pasisakys dėl šių šešių dokumentų, su kuriais buvo kreiptasi į mus. Tai reiškia, kad e, kai Europos parlamentas e, patvirtins savo poziciją, tai į ją taryboje bus atsižvelgiama. Pereikime dabar prie šių trijų dokumentų, kuriuos man teko garbė pristatyti. Pirmasis dokumentas - vykdymo užtikrinimo priemonės skirtos perviršiniam makro ekonominiam disbalansui naikinti eurozonoje. stabilumo pakto taikymas čia būtų ir kokia yra jo taikymo patirtis per pastaruosius dešimt metų būtų e, svarbu pasižiūrėti, kaip galima būtų kovoti su pernelyg dideliam disbalansui tarp valstybių narių ekonominės situacijos. Mūsų komitetas neapima visų klausimų, turėtume susikoncentruoti ties užimtumu. Ministrė jau ką tik tai apie tai kalbėjo. Europos 2020 strategijoje numatyti tikslai būtų tie, į kuriuos labiausiai čia reikėtų atsižvelgti. reikės deficito bei perviršio situacijas panagrinėti, rodiklius panagrinėti taip pat, struktūrinės reformos. Jos turi dėlę įtaką darbo rinkos veikimui, pensijų sistemai. Čia taipogi EPSCO taryba turėtų būti įtraukta į šį darbą, į šį priežiūros mechanizmą kartu su ekofinu. Kiti du tekstai dabar. Reglamento dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo dalinis keitimas. Tiek pirmasis, tiek antrasis yra atsiprašau, antrasis tekstas būtų makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ir šie abu tekstai yra tarpusavyje susiję. Antrajame tekste yra daugiau kalbama apie euro zonos valstybėse. Keletas pastebėjimų apie tai. Pirmiausia, be 121 straipsnio minėjimo galėtume ir 148 straipsnį čia numatyti, kaip jau ir buvo apie tai kalbėta. Užimtumo socialinės politikos problemos yra glaudžiai susijusios su makroekonominė situacija. Tai turėtų būti atspindėta rengiant rodiklius. Mūsų komitetas nėra kompetitingas mokesčių srityje. Ir makroekonominėme disbalanse kapitalas bei užimtumas turi įtakos šiems skirtumams bei disbalansui. Jų svoris yra kita vertus visiškai nevienodas. Remiantis e, rodikliais e, galėsime nustatyti, ar yra disbalansas ar ne. Ir tik tai tokiu atveju galėsime numatyti sankcijas. Esu parengusi pasiūlymų konkrečių tam, kad e, užimtumo tikslai, skurdo lygis bei socialinė skirtis galėtų būti aptarti. Kaip rengiant rodiklius galima būtų įtraukti tai, kas mums rūpi, reikėtų tai panagrinėti. Dabar parengtos gairės yra gana neutralios. Mums pateikiamame pasiūlyme reglamento. Yra tiesiog sakoma, kad komisija yra kompetitinga, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, parengti šiuos rodiklius. Manau, kad Europos parlamentas taip pat galėtų prisidėti rengiant rodiklius. Na ir galiausiai makroekonominio disbalanso identifikavimas. Šiuo metu bent jau Europos parlamentui priskiriamas vaidmuo yra kaip ir nulinis, nėra jo kaip po tokio. Parlamentas yra paprasčiausiai informuojamas, kai imamasi prevencinių veiksmų kai yra paskelbiamos rekomendacijos dėl prevencinių priemonių, tik tai tada informuojamas parlamentas apie tai. Nėra kalbama apie užimtumo gairias, nėra kalbama, netgi užsimenama apie konsultavimąsi su parlamentu. Sankcijų mechanizmas makroekonominiam disbalansui panaikinti. Susidarius pernelyg dideliam disbalansui, makroekonominiam disbalansui euro zonoje galėtų būti taikoma nuobauda sudaranti 0,1 procento ankstesnių metų BVP tos konkrečios valstybės narės. Na, o gautos lėšos būtų išdalintos e, neprasikaltusiams valstybėms narėms, gerų rezultatų siekiančiams valstybėms nariam, narėms. Cikliškas baudos požiūr, pobūdis kelia problemų socialinė prasme, tai gali turėti pasiekmių užimtumui. Todėl siūlau mums rūpimus klausimus čia įtraukti. Užimtumą. Visą tai, kas su tuo yra susiję. Tai toks būtų trumpai šių dokumentų pristatymas. Jeigu kolegos sutiks, Tai dabar iš karto suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponu, ponui Servas Rochas, jis yra ECFIN generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojas. Gal jis galėtų mums paaiškinti, kaip ECFINE, EPSCO taryboje ar užimtumo generalinėme direktorate atsižvelgiama į mūsų būkštavimus. Na, o po to žodis bus perduotas kolegoms e, diskusijai. E, e, Prieš perdodat jums žodį. Mus kaip parlamentarus kai kas šokiruoja. Tiek biudžeto procedūros klausimų, tiek kitais klausimais. beveik niekur nėra kalbama apie laiko terminus. Kalbama apie rodiklius, tačiau apie laiko terminus nieko nesakoma. Tarp vyriausybinis susitarimas dėl europinio semestro buvo pasiektas, tačiau kur dabar yra konkretus terminai? Laiko terminai. Viena vertus vyriausybės parengia savo susitarimą, Kita vertus, tie šeši tekstai yra parengiami, na ir dar dirba darbo grupė, e, rengianti savo išvadas. Thanks. Uh, Lab. Labą vakarą, ačiū pirmininkė už galimybę trumpai išsakyti savo nuomonę šio klausimu. Atsiprašau, kad e, galbūt porą minučių pavėlavau ir negirdėjau visos e, pano kazo, kazos kalbos. Uh, bet e, esu pasirengęs aptarti e, visus klausimus, kuriuos e, norėtumėt man užduoti kaip komisijos atstovai. Kalbėsiu trumpai, kad liktų daug laiko diskusijoms. Visų pirma, kaip ir jūs Pradėdama kalbą sakėte, e, leiskit pabrėžti, kad komisijos paketas buvo pristatytas e, rugsėjo 25 dieną. Tai ir yra pagrindas e, diskusijų su jumis ir, ir taryboje. Ir iš tiesų vyko lygiai grečiai procesas, dirbo ir Van Rumpojaus vadovaujama darbo grupė. Ir tą darbą taip pat atlieka ir tarybos darbo grupės ir komisija teikia savo tekstus, tai iš tiesų Van Rumpojos vadovaujant darbo, darbo grupė atlieka labai svarbu darbą, bet dabar tas darbas turi įsilieti ir kitų forumų darbą. Tai Tai e, be abejo bus darbas e, taryboje, remiantis komisijos paketų pristatytų rugsėjo 25 dieną. Jeigu buvo abejonių dėl darbo, tai tikiuosi, kad jas išskaičiau ir norėčiau akcentuoti, kad parlamente vykstant diskusijom jūsų parlamente. Jūsų komitete, kitose komitetuose ekonominės valdysenos klausimas yra labai svarbus. ES, eurozona išgyvena labai su, sudėtingą uh, metą, rinkos siunčia stiprius signalus, kyla klausimas dėl ES gebėjimo veikti, todėl labai svarbu, kad savo darbu pagerintumėm ES valdyseną, kad ES pademonstruotų savo gebėjimą veikti greitai esminiais klausimais ir per pastarąsias porą dienų tai ir matome. Antrasis mano žanginės kalbos elementas būtų toks, kad mus da, labai e, skatina diskusijos e, per pastarąsias e, savaitės dvišalių pagrindų ar komitetuose su komisijos atstovais, mūsų generaliniu direktorium. Tai iš tiesų mus labai padrasina ir tikimės, kad ir toliau tokia dvasia galėsime bendradarbiauti. Komisija pateikė dokumentų paketą, kurio e, tikslas uh, E, yra ištaisyti silpnasias vietas ES valdysenos sistemos. Tos silpnosios vietos išiškėjo per pastarosius porą metų, tai pristatyta kitose e, dokumentuose ir svarbiausias iš jų yra makronominis disbalansas. Ir aišku, šiais e, dokumentais yra siekiama išvengti panašios krizės ateityje, kokią dabar išgyvename, kokią išgyvename dabar. Komisija yra e, nusprendusi parengti e, komunikatus, buvo nusprendusi tai padaryta Liepa Birželį ir, ir um, parengti pasiūlymai dėl taisomųjų priemonių. Aš išsamei to neminėsiu, nes turbūt visą tai jau žinote, tai man to nereikia daryti. Tai uh, svarbiausia, kad mes turime stiprinti prevenciją, kad būtų prevencinės priemonės, bet e, turėtume daugiau dėmesio skirti e, skolų e, padėčiai ir fiskalinė sistema siūloma yra visiškai nauja, kaip pranešėjai pažymėjo, ir valdysenos struktūroje kai kurių elementų visiškai E, trūko kol kas. Taigi labai svarbu, kad ir nacionalinėse fiskalinėse sistemose būtų atitinkami elementai, kurie yra europinio e, lygmenių, kad europinės e, taisyklės būtų taikomos ir e, nacionalinių lygmenių. Dabar dėl diskusijų taryboje reikia direktyvos to klausimo. Mes manome, kad direktyvos reikia. Dauguma valstybė narių yra už direktyvą, kadangi tai padeda e, joms valst... nacionalinių lygmenių taikyti fiskalinės taisyklės, dėkti fiskalinės sistemas, kurių reikia ir e, Yra valstybių, kurios decentralizavo fiskalinę sistemą, joms labai svarbu, kad būtų direktyva, kuri jums, joms padėtų taikyti tokias taisyklės, dėkti tokias sistemas, kurios reguliuoja fiskalinius santykius tarp centro ir regionų. Uh, ir kad tai būtų daroma tinkamu būdu. Taigi e, daugelis valstybių narių e, remia tai, kad tai būtų e, direktyva, nors aišku, taryboje vyksta diskusijos dėl to, mes, mes manome, kad, kad reikia direktyvos ir gyvenimo mechanizmai, kurie išsamei aptariami. Čia svarbu yra pabrėžti, kad mes esame už kvazi autom, automatiškumą, bet ne visišką autonomiškumą, kad kad valstybės narės e, galėtų pasinaudoti e, atgalinę daugumą ir tai pranešti apie savo nuomonę. Dėl sankcijų sistemos. E, tos sankcijos yra numatytos pagal stabilumo augimo pakto, sankcijos susijusios su biudžetu dar turės būti aptartos ir sankcijų mechanizmas turės būti įvestas įvairių reglamentų, reglamentuojančių atskiras sritis pagalba. Ir jau pirmasis pranešėjas pastebėjo, kad sankcijos nebus, neturi būti nukreitos prieš atskirus piliečius ar atskiras institucijas jos neturi kelti grėsmės privačiai iniciatyvai, privačiam verslumui. Tai labai svarbu. Dar vienas klausimas. Tai vis balansas. Jo klausimą svarstėme ne vieną kartą, nieko naujo čia nėra, bet ES rizikos vertinimo valdyba turėtų atkreipti didesnį dėmesį parengti atitinkamą lentelę, rodiklių ir rezultatų lentelę. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad ta lentelė aprieps keturis rodiklius nuo 8 iki 10. Rodiklių dabar dar jie neaiškus. Mes svarstome įvairius variantus su valstybėmis narėmis ir nebejotinai mes galvojame, kad reikia riboto skaičiaus tų rodiklių, kad jų būtų nedaugiau negu 8 ar 10, nes kitaip tas visas sudėtingas vertinimo procesas a, dar labiau pasunkės, o a, vertinimo lentelė būtų tarsi tas filtras, kuris atskleistų padėtį valstybėse narėse ir parodytų, kiek disbalansas egzistuoja vienoje ar kitoje valstybėje narėje ir tai būtų aišku, ar jisai yra teigiamo ar neigiamo pobūdžio. Tada jau lentelės požiūrių, tos suvestinės požiūrių galima būtų galvoti apie kitus, kitas priemonės ir priklausomai nuo susidariusios situacijos rimtumo galima būtų tikėtis, kad pačios valstybės narės imsis priemonių arba reikės imtis užtesnių lygių. Ir tokia rezultatų suvestinė lentelė turėtų atskleisti disbalansą. Priklausomai nuo jos rezultatų bus taikomos kitos priemonės tam. Uh, e, suvestinę svarstys ministrų taryba, bet komisija, turiu pažymėti, šioje srityje turi teisėkuros iniciatyvos teisę ir gali imtis tolesnių priemonių, nors taryba turi joms pritarti. Aišku, mes visada įsiklausome ir į tarybos, ir į parlamento nuomonę, kai jisai dalyvauja sprendimo e, kai jis dalyvauja visame procese, bet ir paprastai sprendimas galutinis priimamas visiems sutarus. Taigi ši suvestinė lentelė. Kaip Jūs matote, mes siūlome, kad rodikliai lentelėje būtų peržiūrimi kas trejus metus. Kodėl? Todėl, kad nėra tokių pačių krizių. Jeigu mes nustatysime labai griežtus rodiklius, tai ištikus kitai krizai jie nebeduotų naudos. Todėl rodiklių suvestinę reikia peržiūrėti per kartą per metus ar panašiai, Ir nebijotinai tai mes darysime kartu su kitomis susijusiomis institucijomis. Kita vertus, tai tie rodikliai suvestinė atspindėtų besikeičiančią ir ekonominę padėtį ir padėtų išvengti sistemos galimo neveiklumo. Dėl parlamento vaidmens Kaip žinia, nekarta buvo pastebėta, kad parlamente, parlamento nariai mano skirtingai. Nuomonių skirtumas egzistuoja. Aš aišku galiu tą patį pasakyti ir apie tarybą. Pastaba į reakciją salėje. 290 straipsnis e, Lisabono sutarties aiškiai formuluoja, parlamento dalyvavimą ir nebejotinai, jeigu parlamentas teiks savo nuomonę, naujas idėjas mes jas svarstysime ir atsižvelgsime. Pakulkas tokios konsultacijos vyksta neformaliai. Ir kai kurios delegacijos tikriausiai mano, kad konsultacijos pernelyg sudėtingas bei vyksta per nelik ilgai. Bet labai svarbu, kad parlamentas vaidintų tinkamą vaidmenį, taip duotų naudos pačiam procesui ir galiausiai sąsaja su augimu. Šioje srityje yra irgi klausimų. Mes savo dokumentų pakeite pateikiamą pasiūlymus dėl priemonių, kai kurios iš jų yra kirtino akmens vaidmenį pagrindinio ramšio vaidmenį atliks. Komisija pristatys birželį, paskiau bus vyks svarstymai valstybėse narėse ir aišku bus svarstoma taryboje ir pas jūs. Dėl 11 metų komisija ketina atlikti augimo tyrimą. Jis turės būti patvirtintas iki sausio pabaigos. Ir vertinimas leis valstybėms narėjams geriau susirintuoti, kokie kryptimi žengti ir taip pat suformuos 11-12 metų politiką, numatant trumpalaikius perspektyvos tikslus, atsižvelgiant į konvergencijos programas ir nacionalinių stabilumo, ekonomikos stabilizavimo planus. Be to, valstybės narės turės pristatyti nacionalinės reformos ir konvergencijos planus vėliausiai iki balandžio vidurio, na gal iki balandžio pabaigos ir tada komisija jau vertins programas bei teiks savo integruoto pobūdžio rekomendacijas, jos turės būti pateiktos iki birželio pabaigos. Taigi tokie numatyti dalykai per pirmąjį Europinį semestrą. Ir turiu pasakyti, kad daug ko teks mokytis vyksta šiam procesui, nes mes visą mechanizmą vykdysime pirmą kartą. Ir manau, kad sukaupsime naudingos padirties. Antras svarbus ramstis tai yra stabilumą stabilumo dokumentas, kuris įsigalios nuo kitų metų. Europos centrinio banko kolegos labai daug dirba šioje srityje ir turiu pasakyti, kad jie ženkliai prisidės prie valdysenos struktūros tobulinimo. Taip pat reikia galvoti apie du stabilumo mechanizmus, apie rezervinį fondą ir stabilumo lankstumo mechanizmą. Stabilumo mechanizmas jau buvo apsvarsytas per šį savaitgalį vykusią Eurozonos ministrų posėdį. Nebejotinai kalbama apie nuolatinį stabilumo mechanizmą ir šį klausimą svarstys Europos vadovų taryba gruodžio 16-17 dienomis. Dar vienas dalykas tai strategija Europa 2020. Komisija šių metų kovo mėnesį pradėjo svarstyti priemonės, kurios priemonę, kuri padėtų užtikrinti stabilumą ir augimą Europos Sąjungoje ir ypač daug dėmesio skiriama ekonominiam augimui. Šia prasme svarbus yra valdysinos klausimas, bet turime vengti, kad kad paketas um, nebūtų pristatomas rugsėjo 29 dieną. Kitas dalykas, peržiūrėtami e, visas priemonės, kurios reikalingos, mes neturime elgtis kaip su kalėdiniu dovanų sąrašu. Nereikia visko įtraukti į tą paketą, nes tada nieko neišeis. Ir nereikėtų visų strategijoje Europa 2020 numatytus tikslus perkelti į valdyseną reglamentuojančius dokumentus, tai yra į finansinę ir fiskalinę pusę. Aš jau minėjau, kad kuo stabilesnė fiskalinė sistema, tuo stipresnė bus ekonomika, nes paprastai subirėjus fiskaliniai sistemai visa ekonomika atsiduria ties žlugimo riba, kyla ekonominės krizės, todėl disbalansai, kurie yra atsiradę, turi būti ištaisyti ir mes ketiname tai padaryti iki rugsėjo 29 dienos. Ačiū komisijos nariui už, komisijos atstovui tiksliau už pasisakymą. Poniai Turinen, o po to poniai Arin e, žodis. Pana Turinen. Ačiū. Kreipsiuosi į komisiją. sparta delegacijos subūrimo, tai čia jokios problemos dėl to nėra. Labai greitai galime suformuoti delegaciją. Dabar dėl jūsų keltų klausimų. Bendrų diskusijų tais klausimais pas mus nevyko, tačiau iki vasaros reikės tai padaryti, reikėjo tai padaryti ir kaip matome Vasarijos e, situacija, Arijos gelbėjimo paketu na, reikia greitai dirbti per artimiausius porą mėnesių ir tai reikėtų padaryti, nes spekuliantai nesnaudžia, toks pats likimas gali ištikti, ištikti dar ne vieną valstybę. Ir mes, aišku, turime siekti, siekti, kad tie teisės aktai būtų priimti, tačiau tai, kas parengta birželį, gan prieštaringa yra. Ir nes kyla grėsmė tam tikra mūsų tai kolektyvinio darbo, darbo sistemai. Vis dėlto žaliųjų frakcijos požiūriu, kalbant apie naujas teisės aktų idėjas, kas būtų na, svarbu tai, kad mums reikia sveikos ekonomikos, ne tik tai viešųjų finansų, o platesnė prasme. Mes turėtumėm siekti didesnio užimtumo, tvarios ekonomikos. Ketvirta, mums reikia tinkamų valdysenos struktūrų ir turime laikytis tų priemonių gyvenimo kaip sąlygos Todėl reikės labai pakeisti esamą sistemą, kol, kol, kol kas galbūt nemažai e, daroma, tačiau pažvelgusiu tai, ką pasiūlė rugsėjo 29 dieną komisija, e, čia yra daug, e, ką, ką galima tobulinti, bent jau mūsų požiūrio, turinio prasme, kas mums būtų svarbu. Mm, tai E, tai, tai viena, tačiau spartas tarp deficitui sumažinti, taip, tai, tai yra esminis dalykas, kaip greitai tai bus padaryta. Sparta svarbi, bet neturėtume pamiršti žmonių, visuomenės. Turime dėti didžiulės pastangas, tačiau turime ne, nepamiršti tikslo nemažinti tempo. Ką reiškia sumažinti deficitą? Žinoma, turime, e, suma, žinoma, turime sumažinti deficitą, tačiau e, viskas priklauso nuo spartos, kaip tai bus daroma ir kokie bus, e, kokios bus socialinės pasiekmes. Kaip pirmininkė minėjo, gali kartotis ciklai ir turėtumėm naudoti ne tik botagą, bet siūlyti ir, ir pirago, reikia ir paskatų, kitaip tariant, reikia, e, reikia siekti tik tikslų, bet prieš tai reikia įvertinti atitinkamą šalies ekonomiką, nes sankcijų nereikia taikyti automatiškai, reikia vertinimo. Ir norėčiau paklausti komisijos dėl sankcijų. numatoma teisės aktai sankcijas taikyti ir ne ES šalims. Reikėtų galvoti apie ribų nustatymą išlaidoms žemės ūkioj. Gal galėtumėt paaiškinti ir kalbėti apie rodiklius. Įdomu pamatyti, kaip jie atrodė. Svarbu, kad ir mes at, galėtumėm prisidėti čia sprendimo prieimimo procese. gal ką tai ir erzina, bet mes e, turime tai dalyvauti. Tai lemiamos reikšmės turi visa Europa turi tai aptarti. Nes tarkim, ką tai, ką tai reiškia e, Vokietijoje didelis augimas, didelis eksporto perteklius, ką tai reiškia. Ar tas e, augimas nevyksta visų kitų Europos gyventojų sąskaita? Ir kas vyksta nu, tuo atveju, jeigu visa Europa taupys, kokios bus pasiekmes kitiems? kaip visą tai dera. Aišku, mes norime, kad bendras poveikis būtų teigiamas. Mes nenorime suvienodinti visų valstybių narių e, politikos, kad, kad jos būtų vienodos. Mes norime, kad vyktų atviros diskusijos. Tai iš tiesų, jeigu rezultatų lentelė, vertinimo lentelė bus pradėta e, taikyti, tai tai turėtų būti daroma būtent taip, nes antraip tai bus ne viskas išstatyta tik tai pajokai dėl komisijos pasiūlymo jis koreguotina siekiant užtikrinti socialinę atsakomybę ir tvarę ekonominę plėtrą. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Dar kartą noriu pasakyti, kad šešėlinis pranešėjas atsiprašo, kad negali dalyvauti, bet turiu perduoti porą jo pastabų, su kuriuom aš nelabai sutinku, bet tuo tarpu čia ne mano nuomonė, aš pagarsinsiu. Taigi šešėlinis pranešėjas labai pritarė ekonominės valdysenos pasiūlymą, kurį teikia komisija, pritarė tam, kad būtų stipri ekonominė politika, tvirtas biudžetas ir tokiu būdu bus užtikrintas um, tvarus ekonominis augimas ir naujų darbo vietų kūrimas. Kita vertus, jis pastebi, kad komisijos pasiūlymas turėtų būti daug efektyviau parengtas ir numatytų daugiau prievalių. Jis mano, kad žengiama tinkimų linkme, kai kalbame apie sankcijas, kurios turėtų būti taikomas valstybėms narėms, tačiau turime kur kas griežčiau elgti su tomis valstybėmis, kurios nesilaiko biudžetų vykdymo tvarkos. Pirmiausia, tai nepakanka vien tik tai gėdinti, bet reikėtų laikinai išaldyti fondus nustatant be kita ko papildomai ir finansinės baudas. Valstybės narės turi turėti išaldytas lėšas kompensuoti iš nacionalinio biudžeto. Toliau turi būti visavertis mechanizmas, kuris neleistų naudotas blokuojančios mažumos principų kai kuriais atvejais. Graikija, Airija apsunkina Europos piliečius, kurie moka mokesčius. Pirmininkė, man labai sunku pasakyti dabar tai, ką aš pasakiau, bet aš turėjau tą padaryti. Ir dar vienas dalykas, atsižvelgiant į kontekstą, reikia pastebėti, kad problemos, kurios atsirado Airijoje ir Graikijoje yra labai labai rimtos ir jos yra atsakingos už tai, ką jos padarė, bet Tai reikia prisiminti, kad pavyzdžiui, Airijos finansinės institucijos ne vienintelės, kurios yra kaltos dėl blogos padėties vienoje ar kitoje valstybėje narėje, nes visos ES valstybių narių finansinės institucijos elgesi gana neatsakingai. Aš galėčiau priminti ir Ispanijos, ir Portugalijos atvejus. Ir tiesą pasakius, sąrašas ilgėja ir pradeda rimtai bauginti. Taigi, Jeigu mes paklausysime kai kurių Europos uh, Sąjungos valstybių narių vadovų po, kanclerės ponos Merkel, tai jai labiausiai rūpi laiko terminai ir tikrai ne tai, kad e, ir e, jai rūpi, kad sumokėtų už krizę ir privatus sektorius, bet tuo tarpu moka tik tai ES piliečiai. Todėl reikia galvoti apie tikslo ir pasirinktų priemonių suderinimą. Pone pirmininkė, gal e, ne visai tiksliai buvo pasakyta, bet aš noriu pasakyti, kad krizė, kurią mes visi patiriame. Jūs kalbėjote apie rinkas, kurios nerimauja dėl ES gebėjimo veikti, bet aš manau, turime atskirti du dalykus apie tai, ką mes dabar turime ir apie tai, tas problemas, kurių negalime ignoruoti ir ateities planus. Ir vienas iš klausimų, kurį norėčiau užduoti, būtų toks. Komisijos pateikti pasiūlymai. Ar jie pareikalaus, kad būtų keičiama Lisabonos sutartis? Ir jeigu taip, tai tada kiek daug reikės Lisabono sutarties nuostatų keisti, kaip tai bus daroma, kas nutiks su kvalifikuotoja balsų dauguma ir taip toliau. Aš tikrai um, dėja negalėjau labai įsigilinti į visus klausimus, nes dokumentų labai daug reikėjo perskaityti ir manau, kad mes pratęsime šią diskusiją ir aš turėsiu galimybę dar pasisakyti. Ir ponia pirmininkė, aš žinau, kad jau artėja posėdžio pabaiga, bet noriu pasakyti štai ką. Ar mes visi užmerkėme akis prieš akivaizdžius dalykus, o tai yra, ar mes turime pakankamą sistemą, kuri leistų užtikrinti bendruosios valiutos funkcionavimą ir ar ES turi galimybių užtikrinti euro išlikimą vidutinės ir, tolim, e, ir ilgalaikės perspektyvos požiūrio. Jeigu kalbame apie vidutinę ir ilgalaikę trukmę, kaip mes užtikrinsime euro gyvavimą? Ir yra specifinių dar klausimų susijusių su žimtumu, su socialiniais dalykais. Būtent tai buvo minėta šiandieną, ponas Kasa jau sakė, kad nereikėtų, jog sankcijos darytų žalą patiems piliečiams. Aš manau, kad tą padaryti bus labai sudėtinga nepriklausomai nuo to, kiek daug mes bedėtume pastangų šiame, pavyzdžiui, komitete, kad užtikrintume, jog piliečiai nenukentėtų. Nepriklausomai nuo to, ką mes darysime, sankcijos vienaip ar kitaip neigiamą poveikį darys mūsų piliečiams. Dabar nereikėtų gal per daug kalbėti apie Airiją, bet galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, pusę savo pensijų fondo mes turime skirti tam, kad galėtume susidaroti su kilusią krizę fiskalinėme sektoriuje tai nebejotinai bet kokios sankcijos dėl jų nukenties paprasti pilietį. Pone Beres taip pat sakė ir mano kolega iš Žaliųjų partijos minėjo, kad sparta, kurią mes bandome įgyvendinti priemonės dėl stabilumo ir augimo pakto sankcijų dėgymo. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Dar dėl sankcijų pritariu poniai Beres minčiai, kad neklaužados valstybės narės turėtų prisimti atsakomybę. Ir taip pat pritariu tam, kad galima išvelgti ir tam tikro cikliškumo. Vienas iš klausimų, kurių noriu užduoti, būtų toks. Ar ES piliečiai supras mus, ar, mes, ar jie pritars tam, ką mes norime padaryti. Ir dar dėl suvestinės, dėl rodiklių rezultatų suvestinės. Nepamirškite, kad mūsų um, ekonomikos struktūrinių ir kitokių požiūrių yra labai skirtingos. Todėl egzistuoja skirtingos biudžeto deficito priežastis ir biudž... deficito perviršio priežastis. Kaip jūs, rengdami tą rodiklių lentelę, atsižvelgsite į visas tas ypatybės? Mums liko dvi minutės darbo kartu su vertėjais. Jeigu kolegos pageidaus tęsti diskusijas, teks padaryti tai angliškai, ponė Angelė, ar norėjote pasisakyti? Ne, atrodo, kad ne. Dėkoju kolegoms už pasisakymus. Labai svarbu yra tai, kad mūsų komitetas gali išsakyti savo nuomonę. Kitu atveju, ko gero, nebus išsklaidytos, išsklaidyti mūsų būkštavimai. Var dėl tos policy mix, ko gero, m, mm, labai svarbu čia būtų įtraukti užimtumo aspektą. Jeigu panas Deros man leis, tai norėčiau jam dar vieną klausimą užduoti, į kurį jis galės, aišku, atsakyti angliškai, tai vertėjai galės eiti namo. Norėjau tik tai paklausti, kokiame etape vyksta e, komisijos diskusijos dėl eventualios sričių, e, atsiprašau, sutarčių peržiūros. Atrodo, kad kuo slapčiau apie tai kalbama, tuo geriau nuo to visiems. Jeigu reikėtų persvarstyti Lisabonos sutartį dėl ekonominio valdymo, tam, kad reikėtų šį klausimą išspręsti, tai ko gero pasiektume visiškai priešingo efekto, kaip kad ir sakė ponia Harkin jeigu norime iš esmės pasiekti pažangos ekonominio valdymo srityje, eurozonoje būtent, tai ko gero reikėtų šiek tiek daugiau keisti sutartį. Kokios, yra, kokios vyksta diskusijos šiuo metu komisijoje turint galvoje, kad dabar yra jau nuspręsta dėl pagalbos mechanizmo ilgalaikiškumo. Taigi dabar klausimas jums, o vėliau e, angliškai jau pakalbėsime apie mūsų grafiką darbo tvarkę. Members of Parliament for, for the different questions. Uh, let me start off with, uh, with the last one, uh, treaty change or not. Um, it's uh, very clear that all the proposals that the Commission has made on 29th of sep September are fully within the current treaty. So